Uh, we start the meeting. Uh, adoption of the agenda. Any... Pradedame posėdį. Darbo tvarkės tvirtinimas. Ar būtų pastabų, komentarų? Ne. Tuomet darbo tvarkę tvirtiname be pakeitimų. Šiandien yra verčiama į visas kalbas, išskyrus kruatų. Vėlgi noriu priminti jums apie parlamento savaitę vasario 3-4 dienomis. Vyks tas renginys, kuriame dalyvausime. Surenksime tarp parlamentinį komiteto posėdį e, vasario 3 dieną 11, po 11 15 po 11 iki 1 valandos vykstas renginys, renginys PHS P1A002 salėje. Tikiuosi, kad galėsite gausiai dalyvauti tame renginėje. Trečias darbo tvarkės klausimas. Mes priemėme sprendimą koordinatorių posėdėje prieš kalėdas pakviesti arba tiksliau paremti iniciatyvą, kurios ėmėsi Tartautinė darbo organizacija, pristatyti TDO tyrimų dokumento, dokumentą apie ES investicijų plano poveikį žimtumo komitete buvo nuspręsta pristatyti tą dokumentą ir aš dabar džiaugiuosi galėdama suteikti žodį ponui Toresui. Jisai papasakos konkrečiai apie šį dokumentą. Prašau, ponia. Ačiū, ponia pirmininkė. Labas rytas, gerbėmi parlamento nariai. Ponios ir ponai, dėkoju pirmiausia už galimybę, kurią suteikėte Tartutiniai darbo organizacijai pristatyti šį tyrimą apie tai, kiek e, investicijų planas paveiks užimtumo situaciją. Studiją, prad... Studiją pradedame nuo situacijos analizės Europoje. Ta situacija puikiai jums yra žinoma. Ekonominis augimas yra gan vangus. Mes matome mažėjančias tendencijas ir šioje, šiame grafike matote, kad dauguma rodiklių yra nukreiptos į apačią, reiškia iki 2015 metų peržiūrėtos buvo prognozės ir jos suma, sumažintos buvo pusantro procento, pavyzdžiui, lyginant su 3,5 procento Junktinėse Amerikos valstijose, tai mažiau nei ankstesnėse prognozėse Europos Sąjungoje. Situacija, situacija yra tokia, kad užimtumas irgi yra gan didelis nedarbas yra gan didelis, e, kur kas didesnis nei prasidėjus kriziai. Taip pat matome, kad e, skiriasi nedarbo lygio santykis JAV ir Europos Sąjungoje. Tai vėlgi rodo, kad Europoje pajėgumais nėra tinkamai pasinaudojama, 35 milijonai žmonių neturi darbo, Taigi Europoje nedarbo problema yra susijusi su ilgalaikiu nedarbu. 12 milijonų žmonių neturi darbo daugiau nei vienerius metus Europoje. Tai maždaug 40-50 procentų žmonių, kai kuriuose šalyse dar daugiau darbo neturinčių žmonių. Ir kuo ilgiau žmonės nesusiranda darbo, tuo sudėtingiau juos vėliau įtraukti į darbo rinką ir surasti jiems naujas darbo vietas. Tai yra labai aktuali problema, kurią reikia spręsti. Bendrai paėmus situacija rodo, kad kad labai svarbus dalykas ES ir ypatinga eurozonoje yra tai, kad išorės priekybos sąskaitų perviršis pastebimas. Taigi tai yra 2 procentų perviršis nuo BVP ir e, tai yra aiškus rodiklis rodantis, kad paklausos deficitas yra Europoje. Taigi, dar vienas dalykas, tai, kad trūksta paklausos, dar šalia to yra trūksta tradicinių priemonių ir tos tradicinės priemonės neduoda tinkamų rezultatų. Tai vadinamas, ta vadinama likvidumo, tai vadinami likvidumo spastai ir matome, kad skatinant investicijas spontaniškai, e, tos priemonės nėra labai veiksmingos dėl to, kad yra tie likvidumo spastai. Ir labai sudėtinga per tas tradicinės įprastas priemonės suaktyvinti ekonomiką. Ir čia, aišku, kyla defliacijos rizika. Tai turėdami omenyje, Europoje buvo laikomasi požiūrio skatinti investicijas per investicijų planą. Bendrai kalbant, tai būtų naudingas požiūris, nes tokiu būdu būtų papildomas tas požiūris, kurio ėmėsi praeitą savaitę centrinės, Europos centrinis bankas. Tai yra tradicinės įprastinės monetarnės priemonės, jos yra labai svarbios, tačiau netiesioginės priemonės paklausai paskatinti irgi yra labai svarbios, nes tai yra susijęs su tiesiog, tiesioginėmis išlaidomis, investicinėmis išlaidomis. Ir investicijų planas būtų tiesioginis būdas suaktyvinti ekonomiką, numatant tam tikras paskatas investicijoms. Ir mes matome, kad, aš minėjau anksčiau, Junktinės Amerikos valstijas, atotrukis tarp užimtumo JAV ir Europoje, nedarbo lygio skirtumas yra susijęs būtent su investicijų skirtumu, nes investicijų pagalba Junktinėse Amerikos valstijose buvo atkurta situacija iki krizės, kai tuo tarpu euro atveju investicijos yra kur kas mažesnė, mažesnės 17 procentų nuo BVP nei situacijoje iki krizės. Taigi tos tendencijos aišku, ypatingai aktualios pietų Europoje, kur nedarbo lygis didžiausias, tačiau taip pat ir tos, tokiose valstybėse kaip Vokietija investicijos skaičiuojant nuo BVP yra vis dar mažesnės nei prieš krizę. Tai yra labai svarbi problema. Taigi, ekonomikos skatinamas, skatinimas per investicijas yra labai svarbus ir reikalingas, nes taip tiesiogiai daroma įtaka situacijos priežastims, būtent paklausos trūkumui ir taip pat e, paskatinama skatinama Europos, e, skatinami Europos ekonomikos gebėjimai kurti padarės darbo vietas ateityje. Tai iš principo yra labai naudinga priemonė. Studijoje mes taip pat e, išsiaiškinome, kad investicijų planas gali turėti nedidelę arba gan nemenką įtaką. Viskas priklausys nuo to, kokie bus investicijų plano elementai. Ir investicijų planas sudaro jį du elementai - 36 milijardai eurų, tai yra šviežios investicijos, tai daugiau nei 0,4 procento nuo Europos BVP. Ir kitas elementas, kur, kuris yra didesnis, tai yra privačių investuotojų įtraukimas. Tai yra 252 milijardai eurų. eurų. Tai būtų 2 procentai nuo Europos BVP. Taigi, sudėjus tos du elementus kartu, matome, kad e, įtaka gan, po, poveikis gan didelis, jeigu tie dalykai vyktų kartu. Uh, Taip pat turime palyginti su investicijų planu, kuriuo buvo imtasi Junktinėse Amerikos valstijose. Aš skaičius apie JAV jau minėjau. Investicijų planas JAV buvo 5 procentai nuo BVP. Dvigubai didesnis, bet per ilgesnį laikotarpį. Ir vėlgi 315 milijardų eurų investuojama. Tam, kad investicijos pasiteisintų ir paskatintų naujas investicijas ekonomikai, čia reikalingos dvi sąlygos. Viena iš jų yra ta, kad tos papildomos investicijos turi įvykti ir privačių investicijų projektų atrinkimas, atranka yra labai svarbu ir užimtumo prasme. Ir jeigu tos investicijos nebus tinkamai atrinktos, tuomet gali atsitikti taip, kad tiesiog tos investicijos, kurios buvo numatytos, plane galėjo būtų atsitikusios, įvykusios ir be plano. Taigi poveikis tuomet būtų labai nedidelis. Taigi mes paskaičiavome, kad darbo vietų būtų sukūriama tik tai 400 tūkstančių naujų e, darbo vietų iki 18 metų. Čia yra būtent toks ir to investicijų plano laikotarpis. Jeigu, priešingai, jeigu planas būtų tinkamai parengtas, gerai sukonstruotas ir būtų tinkamai atrinkti investicijų projektai, tuo met darome išvadą, kad 2,1 milijono naujų darbo vietų būtų sukurta, sukurta iki 18 metų ir tokiu būdu nedarbo lygis sumažėtų vienu procentiniu tašku, punktu. Tai yra labai tikrai būtų puikios naujienos Europai investicijų tinkama atranka yra labai svarbu dėl to ir vėlgi labai svarbu pasirūpinti, kad būtų naujų, visiškai grinų naujų investicijų. Čia labai svarbus tinklai, ryšiai tarp valstybių, infrastruktūriniai projektai, žaliosios investicijos, kurios nebūtų įmanomos vien tik iš privačių investicijų, nes čia yra svarbus matmuo ir svarbus tas uh, masto elementas, tai čia yra labai svarbus dalykas. Kitas šal, dalykas šalia tinklų yra susijęs su MBI įtraukimu. Jos ir tikrai sukuria labai daug darbo vietų Europoje ir MBI daugelį Europos valstybių, ypatingai tose šalyse, kur nedarbas yra didelis, dabar yra ribojamos, jų veikla yra ribojama dėl to, kad joms sudėtinga gauti paskolas kreditus. Tai yra tos įmonės, kurios turi potencialą investuoti, imtis naujos veiklos, aukti, kurti darbo vietas, tačiau negali to daryti dėl to, kad kreditų sistema daugelį Europos valstybių nėra tinkama. Taigi reikia maksimaliai pasinaudoti užimtumo potencialų investicijų planų ir įtraukti, kuo galima plačiau, MVI į šį planą. Ir yra pavyzdžių Europoje, e, ką būtų galima padaryti. Pavyzdžiui, žinome, kad tokiose šalyse kaip Danija, Vokietija, Danija, Vokietija yra kreditų garantijų sistema labai pažangi. Tokiu būdu nedidelės mažos ir vidinės įmonės yra įtraukiamos. Taip pat žinome, kad Europos investicijų bankas turi patirties, e, kaip įtraukti MVI į investicinius projektus. Kol kas dėja tai nevyksta plačiai. Ir Europos investicijų banko veikla likščioliai daugiau buvo orientuojama bendrai į investicijas ir dėl to to šalis, kur nedarbo lygis didelis, gavo mažiau paskolų ir netlyginamų paskolų iš investicijų banko nei to šalis, kur nedarbo lygis yra netoks didelis. Pavyzdžiui, daugiau buvo investuojama į šalis, kur nedarbo lygis nėra toks didelis, nei į Portugaliją, dėl to, kad kriterijai nebuvo mobilizuojami vis, visapusiškai, įtraukiant ir užimtumo klausimą, kuris yra labai svarbus e, Europoje ir svarbus TDO. Taigi, projektų atranka, įtraukiant e, tinklus, įtraukiant e, ir MBI įmonės, tai yra labai svarbus elementai. Šalia to tų specifinių dalykų dar yra ir kitas e, toks platesnis kontekstas. Aktyvi darbo rinkos politika, veiksmingos darbo rinkos programos, įdarbinimo paslaugos būtų tos sąlygos, kurios leistų maksimaliai pasinaudoti investicinių plano nauda. 2,5 milijono naujų darbo vietų uh, Mes manome, kad ak... tokiu būdu aktyvi darbo politika būtų gyvendinta ir taip pat labai svarbu atkurti ryšį tarp našumo augimo ir pajamų lygio ir mes matome, kad paklausa Europoje mažėja, tai susijęs su rinkos jėgomis. Turime leisti, kad Europoje vėlgi auktų atlyginimai, tai būtų irgi labai svarbus elementas. Taigi, ponė pirmininkė, aš manau, kad daug jau kalbėjau apie tas bazinės sąlygas ir mūsų pateiktus vertinimus, taigi dėkoju dar kartą už galimybę. Ta studija yra tinklapyje, kopijų esu atnešęs ir čia, taip pat ir jūsų tinklapyje yra patalpinta e, mūsų ši parengta studija. Ačiū. Thank you, Mr. Torres, who is... Dėkoju ponui Torres. Aš jau paminėjau, kad jūs esate TDO tyrimų departamento direktorius, bet kolegos jau apie tai ko gero žino. Na kągi, pradėsime diskusiją. Hans Becker, kuris pavaduoja poną Kas. Prašau. Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū, e, ponas Toras. Mes gavome informacijos apie e, Junkerio pasiūlymų paketą. Noriu pabrėžti, kad e, jūs sakėte, jeigu aš teisingai jūs supratau, kad e, Junkerio planas būtų sėkmingas tik tada, jeigu būtų tinkamai atrenkami investicijų projektai E, siekiant e, sukurti maksimalų skaičių darbo vietų. Ir aš noriu Jums pateikti klausimą. Kaip Jūs manote, kokie yra Jūsų vertinimai? Ar yra veiksmingas projektų atrankos procesas? Kiek aš suprantu, e, e, Europos investicijų bankas spręs pats vienas, kokius projektus finansuoti, ar toks procesas yra veiksmingas. Antras klausimas. Kokiais kriterijais remiantis bus atrenkami e, tie investicijų projektai skirti darbo rinkai? yra ir kitokių projektų, e, kurių tikslas kitoks, e, pavyzdžiui, investicijų graža, bet e, mane labiausiai domina tie projektai, kurių tikslas sukurti kiek manoma didesnį darbo vietų skaičių. Dėkoju. Daštainduk. Dėkoju, Juta Štainduk. Labai ačiū. Noriu padėkoti ponui Toras. Labai ačiū. Ačiū, kad Tarptautinė darbo organizacija atliko tokį svarbų tyrimą. Tai labai svarbu Europos parlamentui. Europos parlamentas, o taip pat ir Europos komisija mano, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti užimtumo dimensijai. Aišku, gyventinant investicijų planus gali e, įvykti ir įvairių klaidų. E, tikslas yra sukurti 1,8 milijonus darbo vietų Europoje. Tai svarbu ES piliečiams. Turėtumėm daryti viską, kad tie investicijų planai neišstumtų privačių investicijų, nes kitaip bus prarastas uh, E, investicijų planų poveikis. Labai svarbu, kad investicijų planas nepadarytų neigiamo poveikio privačioms investicijoms. reikėtų e, vykdyti tikslinės investicijas tose valstybėse narėse, kur yra didžiausios problemos, kur reikia kovoti su jaunimo nedarbu, e, ilgalaikiu nedarbu. Tai turėtų būti įtraukta investicijų planą. Ir aš noriu pasiteirauti, kaip mes galime užtikrinti, kad būtent tose e, šalise, kur yra daugiausia problemų, kad būtent ten ir bus investuojama, tose valstybėse narėse, kur yra daugiausia problemų. Atlikdami tyrimą, gal jūs uh, padarėte kažkokią išvadą, kaip būtų galima naudoti tą investicijų planą, kovojant su jaunimo nedarbu ir ilgalaikiu nedarbu? Denutė Jaslovecka. Ačiū pirmininkė ir dėkoju mūsų svečiui už šio tyrimo pristatymą ir dėkoju Jums už pateiktas ataskaitas, nes jos yra įdomios. Aš turiu šiokių tokių klausimų susijusių su šio fondu ir gal jūs galėsite juos atsakyti. Šis fondas yra skirtas tam, kad būtų sutikta parama MVI. Antra vertus, kalbama apie pakankamai didelės investicijas į energetikos infrastruktūrą, į tarp valstybinius projektus. Kartu teigiama, kad tas fondas turėtų pritraukti tas lėšas, kurių kol kas mes negalime pasiekti. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar MVI sugebės dalyvauti šiuose stambiuose projektuose? Ir Ar iš tikrųjų šis fondas padės mums panaudoti tas lėšas, kurių kol kas mes negalime tikėtis pritraukti šiandien? Tai buvo pirmasis klausimas. Antrasis klausimas yra susijęs su tuo, kad bus valdomas šis fondas. Mes suprantame, kad labai svarbu yra tinkamai atrinkti projektus. Tačiau valdymo komitetas, kuris bus sukurtas ir kuris e, administruos visą šią priemonę, gali vadovautis politiniais motyvais. Taigi, kaip galima būtų išvengti uh, šio komiteto darbo politizavimo. Kaip galima būtų užtikrinti, kad tas komitetas atstovautų ir tiems, kas įneš didžiausius įnešus į fondą. Ir pagrindinis klausimas, kaip nepolitikuoti šio fondo veiklos. Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti todėl už atliktą tyrimą. Uh, E, jūs sakėte, kad dabar yra daugiau taupama, negu kad investuojama. Šis faktas galioja įvairioms sritims. Ir iš tikrųjų, prieš investuodami verslininkai pagalvoja, ar verta investuoti. Taip pat e, pastebime, kad e, įmonės, taip pat mažas bei vidutinės įmonės siekia bendradarbiauti, taip pat ir tarp valstybinių, tarp valstybinių lygmenių, bet štai kolegė irgi kalbėjo apie kokia yra įmonių situacija. Aš manau, kad E, valdymo komitetas dabar turėtų įvertinti investicijų planą. Jis nėra politinis, tai yra ekspertų komitetas ir jis turėtų vertinti e, įvairius projektus, bet man kyla klausimas, kaip mes galime būti tikri, kad e, to komiteto rekomendacijos bus įgyvendintos, uh, ar vis dėlto valstybės narės sakys taip labai gražios rekomendacijos, bet e, mes elgsimės taip, kaip, kaip visada. Būtų blogiausia, jeigu būtų parinkti tokie projektai, kurių, kurie neturėtų jokios pridėtinės vertės, kurie nepadėtų kelti užimtumo lygį ir tiesiog būtų švaistami europiniai pinigai tokius projektus įgyvendinant. Mes pabandėme uh, sudominti ir privatus sektorių. Norime, kad ir privatus sektorius investuotų. Mes uh, turėtumėm siekti tokių projektų, kurie atneštų naudos, kurie uh, skatintų užimtumą, kvalifikuotų darbo vietų kūrimą. jau nemažai e, lėšų iš europinių fondų panaudota įvairiems projektams e, finansuoti, projektai atrenkami pagal tam tikrus vertinimo kriterijus. Bet man, mane domintų objektyvus kriterijai, kaip tie projektai turėtų būti renkami. Is that Doris? Um... Pone Torres, Dėkoju Jums e, už e, Jūsų pristatytą ataskaitą, kuri yra pateikiama mums kaip tik tinkamų laikų. Aš manau, kad e, mums, Europos parlamentui ir šiam komitetui ypatingai yra nepaprastai svarbu kalbėti apie visus šios dalykus. Ir labai svarbu yra pabrėžti, kad būtina tinkamai atrinkti projektus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į trys uh, kriterijus. Pirmiausia, tai yra geostrateginiai ES prioritetai. Manau, kad mes e, turėtumėme panaudoti šias investicijas tam, kad e, periorientuotume savo ūkį ir sukurtume naują modelį. Mums reikia e, investuoti į perėjimą prie kitos energetikos, prie perėjimą prie skaitmeninės ekonomikos, kurioje būtų labai svarbus ir socialinis matmuo. Mums reikia taip pat investuoti ir į socialinius klausimus, nes be abejo galime kurti ir kalbėti ir apie socialinės paslaugas, apie sveikatą, sveikatos priežiūrą, apie švietimą, mokymus. Dar vienas dalykas - tai yra Europos sujungimas. Mes turime padaryti viską, kad e, būtų panaikintos spragos, kurios šiuo metu egzistuoja trans, e, atla, europinėse e, transporto tinkluose. Mums taip pat reikia de, pasiekti geresnę makroekonominę pusiausvirą. Su tuo makroekonominiu disbalansu reikia kovoti, jį mažinti valstybėse narėse. Nes dabar mes matome, kad valstybėse narėse egzistuoja labai skirtinga situacija ir investuoti dėl to yra sunku ir tai yra nepaprastai svarbi nūdienos problema. Manau, kad e, gyvendinant investicijų planą į tai reikės atsižvelgti. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, ekonominių reikalų komitete apie tai yra šiuo metu daug e, kalbama. Nes panašu, kad reglamentas, kuris šiuo metu yra kūriamas, nesukurs vienodų sąlygų viso investuoti visose valstybėse narėse. Tos šalės, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, nėra labai palankios investicijoms. Ir jeigu mes šios problemos neįspręsime, tuomet tas balansas tik tai bus pagilintas gyvendinant šį planą, o atrodytų, kad jo, jo tikslas turėtų būti kaip tik atvirkštinis. Ir dar kartą dėkoju Jums. Dėkoju Pone Torės, gal dabar galėtumėte atsakyti patiktus klausimus? Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs vertinote mūsų darbą, mūsų analizę. Jūsų užduoti klausimai iš tiesų yra sudėtingi. Kaip galima būtų įtraukti į visą šį darbą Europos investicijų banką? Kalbėjote ir taip pat ir apie projektų atrankos kriterijus. Be abejo, šie klausimai yra esminės svarbos, nes jeigu kriterijai nebus gerai apibriešti, tuomet iškils rizika, kad šio plano poveikis bus labai menkas ir uh, Antra vertus, taip pat e, gali būti ir taip, kad kas nors bandys išnaudoti tą planą politiniais tikslais, todėl kriterijus reikia labai aiškiai ir gerai apibrėžti. Toliau, tam, kad šis planas e, maksimaliai paveiktų padėti darbo rinkoje. Tam, aš manau, reikėtų išrinkti tokius projektus, kurie turėtų ir išorės matmenį, kurie būtų plačios apimties nes tai būtų tokie projektai, kurių kitaip e, vargu ar kas nors norėtų finansuoti. Čia mes kalbame apie investicijas į energetinius tinklus arba į skaitmeninę e, ekonomiką. Mes matome šiuo metu, kad vyksta naujų technologijų revoliucija. Ir mūsų organizacija mano, kad ši revoliucija iš esmės paveiks e, darbo rinką. Ir matome, kad tose šalyse, kur, e, kur pasinaudojama naujomis galimybėmis, užimtumo ir našumo prognozijas yra visiškai kitokios nei kitur. Tik labai svarbu yra tinkamai pasinaudoti šiomis naujomis e, galimybėmis, kurias atveria naujosios technologijos. Tai būtų naudinga ir užimtumui, ir verslui, ir apskritai e, Europos ateičiai. Tai yra labai svarbus kriterijai ir jeigu jie bus tinkamai pritaikyti, tuomet e, investicijos tikrai bus e, geresnės, sėkmingesnės, o investicijų graža bus didesnė. Taigi tai yra, e, turėtų būti projektai, kurie būtų susiję ir su žalinimu, ir su energetika. Tai yra projektai, kurių viena šalis nesugebėtų gyvendinti. Toliau Buvo minėtos mažos ir vidutinės įmonės, ir čia kriterijai turėtų būti kitokie. Suprantame, kad stambios įmonės ko gero gyvendins stamb... didžiausius projektus. Ir čia aš manau, kad panaudojant nedidelės lėšas galima būtų suteikti paskolų garantijas. Ir jos turėtų labai svarbų poveikį, ypač tose šalyse, kur situacija dabar yra labai sudėtinga. Uh, ir Europos investicijų bankas galėtų tapti tą instituciją, kuri veiktų kaip tos institucijos, kurias aš minėjau, kurios veikia, dirba Vokietijoje ir Danijoje. Tai būtų tokia įstaiga, kurią galėtų kreiptis mažos vidutinės įmonės arba komerciniai bankai ir tuomet galima būtų lėšus panaudoti išmintingai, skatinant naujų vietų kūrimą. Ir tai yra atskira tema ir čia mes kalbame apie visiškai kitokią projektų grupę. Toliau buvo pateiktas klausimas apie tai, kad fondas bus išnaudotas politiniais tikslais. Aš negaliu gilintis į tą temą, tiesiog e, galiu pasakyti, kad savo ataskaitoje mes daug dėmesio skiriame vertinimui ir stebėsenai. Nes kartais gyvenant projektą da, paaiškėja, kad jo esmė yra visiškai kitokia. Ir todėl reikia pradėti labai anksti projekto gyvenimo stadijoje, pradėti vertinti ir stebėti, kas vyksta, kaip gyventinamas yra projektas. Ir tokio požiūrį turėtų laikytis visos viešo administravimo įstaigos. Ir aš čia paraginčiau ypatingą dėmesį kreipsti uh, užimtumo elementui. Kitaip tariant, reikėtų vertinti ne tik galimą projekto gražą, bet ir tai, kokį poveikį tas projektas turės užimtumui. Akivaizdu, kad mūsų organizacija yra pasiryžusi bendradarbiauti ir su jumis, ir su Europos investicijų banku, jeigu jums pasirodės, kad tai yra reikalinga. Toliau buvo taip pat pateiktas labai svarbus klausimas apie jaunimo nedarbą. Tai yra apie tai, kaip galima būtų aktyviau traukti jaunimą į darbo rinką. Ir žinome, kad e, jaunimo nedarbas kai kuriuose šalise yra nepaprastai aukštas. Bet jūs jau nusprendėte sukurti e, jaunimo užimtumo garantiją. Ir e, ta priemonė pasiteisina. Mes žinome, kad dešimtame dešimtmetyje Šiaurės e, Europos šalyje, šalyse to, e, tos garantijos pasiteisino. Ten buvo ta, taikomos panašios schemos ir manau, kad jeigu jos, e, tos priemonės būtų suderintos su šiuo planu, būtų puiku. Ir mes manome, kad Valstybės narės taip pat planuoja, numato tam tikrą finansavimą e, šioms garantijoms ir fondas galėtų jas papildyti. Mes prognozuojame, kad visoms jaunimo garantijoms reikės skirti 21 milijardą eurų visoje Europoje. Ir garantijos, kurios gali sukurti šis, suteikti šis fondas, būtų labai svarbios. Taip naujai sukurtos paslaugos galėtų padėti jaunimui įsitraukti į e, e, darbo rinką per varius projektus. Tai galėtų būti ir projektai susiję ir su skaitminė ekonomika, ir su žaliaja ekonomika. Arba jaunimas galėtų pradėti kurti savo verslą, pavyzdžiui, pagal MVI komponentą. Man atrodo, kad aš atsakiau visus klausimus. A, nieko nepasakiau apie makroekonominį disbalansą. Uh, Buvo kalbama ir apie kriterijus, ir apie tinklų kūrimą. Aš jau minėjau, kalbėjau apie MVI ir kolegė minėjo dar vieną kriterijų, tai yra makroekonominį disbalansą. Man atrodo, kad e, e, pagal dabartinį planą e, jis, akivaizdu, kad jisai bus naudingesnės kai kurioms valstybėms narėjams. Ir gal reikėtų ir sustiprinti tą europinį plano matmenį, nes šiuo metu manoma, kad šis planas tiesiog papildys nacionalinius investicijų planus. Gal iš tikrųjų reikėtų uh, šiek tiek tą planą pakoreguoti tam, kad jisai daugiau dėmesio skirtų toms uh, šalims, kur nedarbo lygis yra didžiausias. Uh, Ir investicijų bankas, e, Europos centrinis bankas, atsiprašau, teigia, kad, e, kad ir bus reikalingas 20 procentų solidarumo koeficientas gyvenant šį planą. Labai. E, labai ačiū, ponas Toras, sako ponas Šulce. Aš galiu pritarti daugeliu tų dalykų, uh, E, kuriuos jūs paminėjote. Dar norėčiau grįžti prie mažų bei vidutinių įmonių klausimų. Aš prieš patekdamas į parlamentą pats buvau verslininkas ir man susidaro toks įspūdis, kad dabar tiesiog manoma, kad į rinką patekus daugiau pinigų bus tiesiog suteikta iš karto pagalba mažoms bei vidutinėms įmonėms ir viskas. Aš galiu pasisakyti tik tais dvi su pusę minutės, taigi negaliu išsiplėsti, bet uh, Man atrodo, kad vis dėlto Vokietijoje o kitose, ir kitose šalise yra trys e, mažų bei vidutinių įmonių rūšis. Visų pirma, tai yra konkurencingai veikiančios įmonės, kurias finansuoja bet koks bankas. Antra tokių įmonių rūšis yra štai kokia. Tokios įmonių, tokių įmonių veikla na, nelabai sėkminga, bet jos e, nedirba labai prastai, taigi bankas pasvarstęs tokioms įmonėms kreditą suteikia. Ir taip pat yra trečioji įmonių rušis, tai yra tos įmonės, kurios negauna finansavimo iš niekur. Ir reikėtų pagalvoti, kodėl taip yra. Ir e, čia aš mastau štai kaip. Jeigu mes turime lėšų ir e, norime e, pateikti paramą įmonėms, tai ar reikėtų finansuoti tas įmonės, į kurios investavus galbūt mes lauksime 3-5 metus, ar tos investicijos atneš kažkokią gražą, kas paskui po 5-6 metų gal paaiškės, kad tokių įmonių iš viso rinkoje nebeliko. Aš manau, kad galbūt iš investicijų plano reikėtų teikti didesnį finansavimą švietimui. Reikėtų investuoti žmonės, Vėliau iš tokių žmonių, to, tokie puikiai parengti žmonės galės dirbti įmonėse ir e, e, paversti tokių įmonių veiklą sėkmingesnė. Manau, kad tai tikrai pasiteisintų Vokietijoje, o taip pat ir kitose šalise. Taigi aš sakau, kad reikia daugiau investuoti į žmonės. Ačiū. Toliau Eines Sober. Zuber. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti ponui Torės už prezentaciją ir turiu klausimų. Kokios darbo vietos būtų kuriamos pagal šį investicijų planą? Man atrodo, e, svarbu kalbėti ne vien tik tais apie darbo vietų skaičių, bet ir kokybę. Taip sakau e, dėl to, kad šiandien mes daug kalbame apie tai, kad reikėtų kurti darbo vietas, taip iš tikrųjų, bet dažnai mes pamirštame e, tą faktą, kad svarbu, jog būtų kuriamos geros darbo vietos, užtikrinančios darbuotojų teisės. Pavyzdžiui, vergovės laikais vergai dirbdavo ištisai, bet jie neturėjo jokių teisių. Tai man ir įdomu, kaip mes galime užtikrinti, kad investicijų planas ne tik kurtų vietas, kas yra svarbu, bet kaip mes užtikrinsime, kad tai yra geros darbo vietos, kad tai yra tvarios, ilgalaikai išliekančios, kokybiškos darbo vietos. Uh, tikrai nenorėčiau, kad e, investicinio plano lėšas panaudotų koncernai, e, vykdydami privačius projektus. Bet e, galbūt visai net nepagerėtų darbuotojų situacija. Todėl norėčiau pasteriauti, kaip mes galime užtikrinti, kad šis investicijų planas apsaugos ir darbuotojų teisės. Kaip mes užtikrinsime, kad sukurtos darbo vietos bus geros ir kad bus paisoma darbuotojų teisų? Ačiū. Dank, Frau Monika Vana, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti TDO už atliktą tyrimą. Man atrodo, kad tai tikrai labai e, e, e, nu, naudingas indėlis, kuriant, naudingas indėlis apie diskusijas, kaip turėtų būti kuriamas darbo vietos. E, reikėtų užtikrinti, kad kokybiškų darbo vietų kūrimas būtų vienas iš svarbiausių investicijų plano tikslų. Man atrodo, kad buvo atliktas tikrai naudingas tyrimas, nes buvo gilinamasi ir į potencialą, kurį galime išnaudoti svarbu, kad būtų išnaudotas visas darbo vietų kūrimo potencialas. Jūs sakėte, kad šis investicijų planas jau yra žingsnis teisinga linkme, bet mums reikia ir pagalbinių priemonių tam, kad uh, sukurtumėm tvarias darbo vietas. Jūs paminėjote ir žemutinę uh, darbo vietų sukūrimo ribą. Sakėte, kad tai turėtų būti bent 400 tūkstančių darbo vietų, minėjote ir viršutinės ribas, tai yra virš milijono darbo vietų. Viskas priklausys e, nuo e, pagalbinių priemonių. Mane domina ta žemutinė riba 400 tūkstančių darbo vietų. Ar jūs čia vadovaujatės e, svertinio poveikio scenariumi leverage effect? Ir dar noriu pastirauti, kaip jūs atsižvelgiate į skirtingus sektorius. Jūs minėjote, kad e, valstybėse narėse, skirtingose sektoriuose labai skiriasi produktivumas, potencialas, e, pavyzdžiui, miestų e, planavimo sektorius skiriasi nuo informacinių technologijų sektoriaus. Taip pat noriu pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Svarbu, kad būtų sukurtas ne tik tam tikras darbo vietų skaičius, bet e, ir užtikrinti, kad tai yra kokybiškos, tvarios darbo vietos, kad dirbantis žmogus galės pragyventi oriai. Taip pat e, įdomu būtų sužinoti, kaip bus e, atliekamas vertinimas ir stebėsena. Kaip ir struktūrinėje politikoje, taip ir čia labai svarbu e, sukurti aiškius tikslus. Jie turėtų būti nurodyti vykdančiojo komiteto gairėse, reikėtų orientuotis į strategiją 20 metams, reikėtų traukti vietos regiono bendruomenę, civil, e, pilietinius partnerius, e, socialinius partnerius, partnerius pilietinę bendruomenę, bendruomenę ir taip toliau. Euh, Labai trumpai, nes aš pratęsiu ponios Rodžygės mintį būtent e, dėl makroekonominio disbalanso. Kalbant apie principus, ar jūs nemanote, kad reiktų kažkaip e, investuoti į tai, kad tų e, makroekonomikos disbalansų sumažėtų. Aišku, būtų gal keista dabar kalbėti apie tai, kad reikia investuoti į Vokietiją, bet e, matome, kad e, reikia pakalbėti, aišku, ir apie vidinį solidarumą tam, kad e, čia irgi e, užtikrintumėme tam, tam tikrą ryšį. E, savo studijoje, ar yra aspektų susijusių su, pavyzdžiui, geografinėmis zonomis, kalbant apie makroekonominius disbalansus, ar jūs laikėtės tokio požiūrio? Aš suprantu, kad jūs ėmėte įvairias temas ir džiugu, kad tikrai įvairias temas analizavote, tvarų vystimas ir panašiai, bet apie geografinės zonas ar kalbėti. Vilė Brinkievičiūtė. Ir e, dėkoju už atliktą tyrimą. E, Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, užimtumo ir socialinė politika yra tiesiogiai susijusi su ekonomika valstybėse. Ir tas pasiekmes pirmiausia pajaučia žmonės, turėdami darbą, neturėdami jo, turėdami pakankamas pajamas arba ne. Ir e, iš tikrųjų yra labai svarbios ir paskatos investicijom. Jūs irgi sakėt, kad paskatos investicijom turi būti. Tai mano klausimas būtų, kokios konkrečios paskatos įtakoja į tai, kad tos investicijos ES valstybėse būtų gyvybingos ir tvarios ir jos atneštų naudą žmonėm. Ar tai turėtų kiekviena atskira valstybė narė tas paskatas taikyti, ar tai turėtų bendras būti ES sprendimas dėl paskatų Antras klausimas. Čia ir kolegos kalbėjo dėl mažų ir vidutinių įmonių. Jos iš tikrųjų labai svarbios mūsų bendrai užimtumo politikai ir bendrai ekonomikai, nes sukuria nemažai darbo vietų. Bet klausimas vėl, kodėl mažom ir vidutiniam įmonėm neteikiami kreditai tam, kad jos galėtų kurti tas darbo vietas įvairiuose regionuose. Kodėl? Kokios yra priežastis? Yra tam, kad atsiras tas investicijų mūsų planas, mažos ir vidutinės įmonės tikrai gaus tuos kreditus ir galės darbo vietas kurti. Ir trečias klausimas. 25 milijonai ir daugiau bedarbė Europos Sąjungoje, 12 milijonų iš jų ilgą laiką neturi darbo. Tikslasgi mūsų, kad tie žmonės turėtų darbą. Ar tai reiškia, kad jeigu mes investuojam į energetiką, į transportą, infrastruktūrą, į skaitmeninę rinką, tai yra labai puiku. Ar tai reiškia, kad dirbt ateis tie 25 milijonai bedarbių? Mano klausimas štai koks. Kokia yra motivacija tų pačių dirbančių žmonių? Nes tos projektus įgyvendins dirbantis žmogus. Tas, kuris turi pakankamai žinių, pakankamai išsilavinęs, tinkama motivacija tam darbui. Taigi, ar investicijų planas neturi būti skirtas vien tik tai į metalą, į betoną, bet gal ir į protą žmonių, į žmonių išsilavinimą. Kokia būtų jūsų nuomonė? Ačiū. Agnesio Gnėrius. Thanks. Um, a lot of colleagues from the committee has already. Labai ačiū. Uh, Kiti komiteto nariai jau dėkojo e, TDO už atliktą darbą. Tai aš labai nesiplėsiu, tiesiog pritariu kolegoms. Tikrai man labai patinka TDO veikla, yra teisinga. Kiti kolegos jau pateikė klausimų. Aš diskutavau su Europos investicijų banku, banko atstovais. Jie sakė, kad bankui reikės bent 500 papildomų darbuotojų visiems projektams valdyti. Bet e, kokie būtų apribojimai dėl investicijų gražos? 18 procentų. Toks mūsų tikslas. Jeigu mes norime, kad mes juk norime, kad mūsų projektai e, atitiktų ir socialinius, ir aplinkos apsaugos standartus. investicijų bankas turės vertinti daug projektų. Bet ar bus pateikta tokių projektų, kurie galės sukurti daug darbo vietų, ar tokie projektai bus atrenkami, kokiais kriterijais bus vadovaujamasi? Gal jūs žinote, kokiais kriterijais vadovausis Europos investicijų bankas atlinkdamas e, projektus? E, Ačiū, dėkoju ponė Torės už pristatymą. Turiu keletą klausimų. Savo pristatymę jūs kalbėjote apie 1,8 milijonų darbo vietų sukūrimą. Tačiau čia daroma hipotezė, kad bus naujosios investicijos. Tačiau investicijų nėra tiek daug, 23 milijardai ir viskas. Ir tai yra finansinių subsidijų formą iš Europos investicijų banko, o kalbant apie privačias investicijas, kurių yra tikimasi, jos vyks įvairiais būdais, nes strateginės investicijos vyks tose valstybėse, kur ir, tos, kur ir taip ekonomiškai jau, kurios ir taip ekonomiškai yra stiprios ir kur taip jau yra nemažai investicijų. Tai reiškia, kad planas bus sutelktas ties tomis šalimis, kur nedidelis nedarbas ir gan didelis ekonominis augimas. Ir taip tai reiškia, kad bus sukurta mažiau darbo vietų, mano vertinimu, mažiau nei jūs tikitės. Taip pat norėčiau priminti, kad Europos investicijų bankas jau susiduria su sunkumais, leisdamas pinigus, kuriuos turi dėl techninio pribojimų. Ir taip pat dėl to, kad dėl vykstančių tam tikrų politinių projektų kredito linijos atidaromos tiems projektams, kurie neduoda rezultatų ir mažai lėšų skiriama MVI ir pramonės įmonėms. Taigi norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką, kokių garantijų galime suteikti tam, kad daugiau, kad didesnis kapitalas skatintų daugiau darbo vietų ir kokybiškų darbo vietų kūrimą, taip pat kaip būtų galima užtikrinti gamybinio modelio pokyčius, kas yra reikalinga kai kuriuose valstybėse narise, kad nebūtų finansuojami laikini projektai valstybėse, kurios ir taip jau neblogai laikosi. Dėkoju. Ačiū ponė Teres, dėkoju, kad atvykote šį rytą į mūsų posėdį. Aš norėčiau sugrįžti prie paties projekto ir jo pobūdžio. Jūs labai vis, aiškiai viską pristatėte ir sutinku, kad tas projektas turėtų būti naujų investicijų projektas, būtent kad reikia investuoti tuos projektus, kurie negautų priešingo atveju investicijų ir reikia investuoti į energetikos sektorių ir skaitmenę ekonomiką. Taip pat naujus sektorius, naujas e, sritis. Ir norėčiau užduoti klausimą, ar darbo ieškantis asmenys e, ar bus būtent ilgalaikiai bedarbiai, jiems bus suteikiama galimybė sugrįžti į darbo rinką. Ir ar tai, ar tai bus susiję su konkurencija, ar bus galima greitai mobilizuoti tas pajėgas ir galbūt iš tiesų investicijos taip pat reikalingos ir į naujų įgūdžių e, formavimą. Ačiū. Išklausius jūsų pasisakymą, man dar iškilo štai koks klausimas. Dėl jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyvos. Valstybės narės čia dar neišnaudojo lėšų. Galbūt šias lėšas būtų galima sieti su investicijų planu. Uh, tuomet gal pavyktų su, e, užtikrinti didesnį jaunimo užimtumą Europoje. Tokia mano spontaniška mintis. Juk mums reikia daugiau investicijų ir jos būtų, turėtų būti tikslingai skiriamos jaunimui, jaunimo užimtumui. Kaip Jūs manote, ar tokia mintis pasiteisintų? Uh, well, is... Na ir paskutinis mūsų komiteto narys, kuris norėtų pasisakyti, yra ponas Venderkelerė. Nežinau, ar dar kas nors e, norėtų pasisakyti, paskui mūsų lauks balsavimas. Prašom. Ehm, bedankt ook voor de heel interessante presentatie. Ačiū, pirmininkė. Aš esu vienas iš jauniausių komiteto narių ir esu tikrai susirūpinęs dėl e, poveikio mano kartai, e, investicijų plano e, poveikio mano kartai. Tikslas yra sukurti daugiau darbo vietų. Matome, kokia yra prasta jaunimo situacija Europoje, ypač pietinėje Europos dalyje. Bet e, kaip e, tai būtų galima suderinti su investuotojų interesais? Kaip būtų kuriamos paskatos e, investuotojams, turiuomenį tiek privataus, tiek ir valstybinio sektoriaus investuotojams? Bandoma išspręsti Europos problemas, bet investuotojai laikosi savo verslo interesų, o ne socialinių interesų. Ačiū, aš noriu dar pateikti trumpą klausimą, sako ponas Becker. Nuo pat e, krizės pradžios viename e, sektoriuje e, nesustoja augimas, tai yra socialinis verslas, socialinio verslo iniciatyva. Ką Jūs apie tai manote? Thank you. And the last question from Mr. Mann. Na kągi, panas Mann. Ačiū. Aš jau anksčiau kalbėjau, bet dar noriu pateikti vieną klausimą, kurio anksčiau niekas neuždavė. norint turėti ateitį darbo rinkoje, e, žmogui reikalingas ir išsilavinimas. kai kurios valstybės narės skatina žmonės mokyti, mokytis, kitos sako, mes neturime pakankamos infrastruktūros. Vis dėlto e, galbūt e, reikėtų stengtis e, tokį modelį gyventinti ir kitose valstybėse narėse. Gal dabar galėtume trumpai atsakyti į visus šiuos klausimus. Dėkoju. Dėkoju už šią nepaprastai įdomią diskusiją. Akivaizdu, kad e, tokią diskusiją reikėtų tęsti, nes šie klausimai yra labai svarbus. Aš pasistengsiu pagal temą suskirstyti klausimus tam, kad sutaupytume laiko. Europos investicijų bankas buvo paminėtas kelis kartus, buvo kalbama apie e, kriterijus, kurie bus taikomi Investicijų bankas yra viešasis bankas, tai viešoji įstaiga. Taigi yra natūralu, kad e, jį skatinti reikia kitaip dirbti nei privačius bankus. Nes tam tikros finansinio tarpininkavimo paslaugos gali būti teikiamos privačių bankų. Be abejo, tam, kad galėtume reikėtų užtikrinti tinkamą pelningumą ir veiksmingumą, tačiau kartu reikia suprasti, kad investicijų plano bendrasis poveikis, tas planas bus gyvendinamas tarpininkaujant Europos investicijų bankui, bus tuo didesnis, kuo labiau valstybės narės prie, prie jo prisidės. Tik tai taip galima bus susilaukti didžiausios gražos. Tai yra ten, kur kolektyvinės investicijos bus vykdomos. Europos investicijų bankas turėtų vertinti projektus ne tik pagal jų galimą pelningumą, bet, apie jų, bet pagal jų poveikį Europai. Aš nesu bankininkas, bet aš manau, kad čia galima būtų pakoreguoti kriterijus. Uh, E, ypač tuos, kuriuos taikės Europos investicijų bankas. Buvo pateikti keli klausimai e, apie kokybišką darbą ir e, padorų darbą. Tai yra labai svarbu ir čia aš manau galima būtų kai ką padaryti. Pavyzdžiui, projektas susijęs su skaitinė ekonomika, su energetikos tinklais. Čia galima būtų skelbiant viešuosius pirkimus pritaikyti, pavyzdžiui, vieną priemonę, kurią mes turime savo organizacijoje ir kuri yra taikoma viešiesiams pirkimams. E, pagal tą priemonę, vykdant viešuosius pirkimus, būtina atsižvelgti į socialinius kriterijus. Ir man atrodo, kad būtų natūralu perkelti tokį požiūrį į ES politiką. Be to, trečiajame mūsų ataskaitos skyriuje taip pat yra ir kalbama apie tai, kad kokybiškas darbas priklauso nuo bendros e, bendrai vykdomos politikos. Negalima tikėtis, kad investicijų planas čia viskas mums sutvarkys. Todėl būtų labai gerai, jeigu investicijų planas būtų sudarintas su kur kas platesnė užimtumo skatinimo strategija. Toliau buvo klausimas apie jaunimą, kaip galima būtų aktyviau traukti jaunimo darbo rinką ir kaip galima būtų uh, lavinti jaunimo įgūdžius. Čia be abejo daug kas priklausytų nuo konkrečios valstybės narės. Yra šalių, kuriuose MVI veikia pelningai ir tenai toms įmonėms nėra sunku gauti finansavimą privačiuose bankuose. Bet kitose šalyse Kitose šalyse, kur žimtumas yra, yra didelis, e, kur nedarbas yra didelis, ten paprastai taip pat yra gerų MVI, bet jie negali gauti to finansavimo iš privačių bankų. Taigi kiekvienoje šalyje situacija yra e, kiek e, kitokia, kiek jie skiriasi tos situacijos. Todėl reikia tai atsižvelgti, nustatant kriterijus. Ir manau, kad į tai reikėtų be abejo atsižvelgti, nors su ataskaitoje mes nelabai daug apie tai kalbame. Toliau kokius įgūdžius reikėtų lavinti? Čia turėtų dirbti de, nacionalinės įstaigos, kurios galėtų įvertinti, kokių įgūdžių, kokios kvalifikacijos reikia e, konkrečių momentų konkrečioje rinkoje, nes technologijos keičiasi labai greitai. De, Ir kartais nuspėti, kaip klostysis situacija darbo rinkoje yra sunku. Pavyzdžiui, yra tokių prognozų, nuo kurių aukštos kvalifikacijos darbuotojų tam tikrose sritėse nebereikės jau po keliarių metų. Ir galima būtų apie tai pagalvoti, ta, kai planas bus gyvenimas konkrečiose šalyse. Ir paskutinis dalykas, bet taip pat yra labai svarbus, tai yra geografinis šio plano komponentas. Ir čia reikėtų įsiaiškinti, kiek šis planas atspindi bendrą ES politiką. Ir mes žinome, kad eurozonoje yra šiuo metu dalykų, kurie nėra pakankamai išplėtoti. Ir manau, kad juos reikėtų sustiprinti. Ir manau, kad čia turi, galėtų būti savotiškas. Tas planas galėtų būti kaip savotiškas embryo, embrionas, kuris padėtų mums po to sustiprinti kitas uh, sritis ir ypač pagerinti situaciją ten, kur nedarbo lygis yra didžiausias. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus aspektas, kurį reikėtų atsižvelgti. Dėkoju, ne, nebijoju, kad nesugebėjau atsakyti į visus klausimus, bet dėkoju Jums už šią tikrai stimuliuojančią įdomią diskusiją. Dėkoju. Ačiū Jums, ponė Toras. Ir galiu Jūs patikinti, kad mes ateityje dar matyti nekartą kreipsimės į Jūs ir kviesime Jūs į mūsų komiteto posėdį. Ir dėkuoju Jums už Jūsų atsakymus. Labai įdomu buvo Jūs išgirsti. Na kągi, dabar galime perėti prie balsavimo. Bet e, padarykime trumpą pertraukėlę tam, kad susirastume savo balsavimo korteles. Yeah. They will have a no.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 We'll start with the votes on... Na kągi, pirmiausia, balsuosime dėl Europos globalizacijos fondo ir balsuojame pirmiausia dėl Lenkijos Zachem paraiškos. Prašau balsuoti. Balsuojame elektroniniu būdu. EPP balsų yra per daug, net keturiais. Ar viskas dabar gerai? Gerai. Matote rezultatą, balsavimas baigtas, patvirtinta ši paraiška. Toliau. Taip pat e, Sangobon Belgijos įmonės paraiška Europos globalizacijos fondui. Prašau balsuoti. Ar iš tikrųjų viskas veikia? Galim balsuoti? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie Alio Solar paraiškos iš Vokietijos. Čia noriu sutikti žodį Jutai Steinbruk. Ačiū pirmininkė socialdemokratų frakcija. Pateikė žodinį pakeitimą dėl šešto punkto. Mes siūlome šeštą punktą pakeisti. Jis turėtų skambėti taip, aš tai paskaitysiu angliškai. Therefore, that no extra incentives for training are provided for the parties. Todėl papildomos paskatos mokytis e, nėra suteikiamos iš Europos globalizacijos fondo, labiau individualizuotos ir, ir, ir pritaikytos asmenių priemonės turėtų būti skatinamos. Na kągi, balsuojame tuomet dėl visų tekstų su žodiniu pakeitimu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Pereiname prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ES bendrojo biudžeto. Aštant, a, kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, O nu, kas susilaikė? Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Man atrodo, kad patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Gerai, Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl šeštojo pakeitimo. Kas už, kas prieš. Taip, balsavimas dabar baigtas. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas buvo atsiimtas, taigi toliau dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ir devynioliktasis pakeitimas su pakeitimu patikimu žodžiu. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie profesinio mokymo plėtros centro. Biudžeto vykdymo patvirtinimas A kompromisas, kas už, kas prieš kas susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už? Antrasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kaip jūs matote. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dėl ketvirtosios pastraipos nebalsuosime. Ir dabar balsuojame dėl viso nuomonės projekto su patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. On... Toliau balsuojame dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Ketvirtoji pastraipa. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Penktoji pastraipa, trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl nuomonės projekto su patvirtintais pakeitimais, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau nuomonės projektas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Antroji pastraipa, kas už? Pirmasis pakeitimas, atsiprašau, sako pirmininkė. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, ir prie jo pridėtas e, žodinis pakeitimas, kurį pateikė nuomonės e, referentė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl nuomonės projektos visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl nuomonės projekto dėl Europos mokymo fondo Kom, A kompromisas, kas už? Ne, sako pirmininkė. A kompromisas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kurį pateikė nuomonės autorė. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl nuomonės projekto su patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau mes balsuosime dėl nuomonės projekto, dėl agentūrų 2013 metų finansinių metų. Pirmasis pakeitimas, kurį pateikė ponas Pirinski, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ir B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl nuomonės projekto su patvirtintais pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tai tiek. Dėkoju. Uh, Kągi, eikime prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo, tai yra Europos strateginių investicijų fondas. Ir prieš pradėdama diskusiją dar norėčiau tarti pati keletą žodžių apie tai, kaip bus svarstamas šis klausimas įvyks komiteto pirmininkų susitikimas, kur kalbėsime apie tai, kaip pasidalinti komitetų kompetencijas šiuo klausimu. Beje, jau keli tokie susitikimai ir įvyko, tarėme su Devo komitetu, e, tarėme su keliais komitetais. šiame teisėkuros pasiūlyme techninė prasme yra labai nedaug socialinių aspektų. Vis dėlto pagrindinis pasiūlymo tikslas yra sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų bei kovoti su nedarbu. E, Europos parlamentui ypač svarbu kovoti su jaunimo nedarbu. Mes norime investicijų, kurios skatintų darbo vietų kūrimą. Ir be abejo, tai yra susijęs su mūsų komiteto e, turima patirtimi ir žiniomis. Ir aš dalyvaudama sustikime su kitų komitetų pirmininkais, e, siekiau, kad mes dalyvautumėm šio klausimo svarstymę pagal 55 straipsnį. Tai buvo pagal 55 taisyklę. Ir buvo susitarta, kad svarstant šį klausimą galės dalyvauti visi suinteresuoti komitetai. Dabar pirmininkų suiga turės priimti sprendimą dėl galutinio kompetencijų padalymo. Ir labai panašu, nors sprendimas dar ir nepriimtas, kad viskam vadovaus Viskam dalyvaus ekon komitetas. Mane informavo, kad dėl to, kad šis klausimas turėtų būti svarstomas skubos tvarka, ekon komitetas ko gero nesugebės tuo pat metu e, svarsyti ir kitos iniciatyvos dėl e, kovos su spragomis investicijų srityje. Taigi, ko gero, e, e, šį pasiūlymą dėl Europos strateginių investicijų fondo reikės svarstyti platesnėme e, politinėme kontekste. Pagal 54 taisyklę buvo patvirtinta pranešėja pane Vana ir aš nekartą sakiau, taip pat ir susitikusi su kitu kitais, kitų komitetų pirmininkais ir taip pat tiesiogiai tą sakiau ekon komiteto pirmininkui, kad užimtumo komitetas tikrai labai norėtų, kad pranešimas savo iniciatyva šiuo klausimu būtų e, e, pateiktas ir kad ten būtų atspindėti mūsų prioritetai, kiek įmanoma daugiau tų prioritetų būtų atspindėta. Ir mes siekiame, kad tokį pranešimą e, galėtumėm parengti mes. Vis dėlto oficialiai Ekon komitetas yra atsakingas už šį klausimą ir pranešimas turėtų būti rengiamas kaip ir to komiteto iniciatyva. Taigi Ekon e, komitetas e, vadovaus visam darbui, bet veikloje dalyvaus ir kiti komitetai. Nors konkretus sprendimas dar nepriimtas. Tai norėčiau, kad jūs tai žinotumėte. O daugiau informacijos šio klausimu pateiksiu kiek įmanoma greičiau, kiek įmanoma anksčiau, kai tik ją turėsiu. Dabar turėtumėm pirmą kartą pasikeisti nuomonėmis apie Europos strateginių investicijų fondą šiame komitete. Dabar norėčiau suteikti žodį koordinatoriams. Nematau nei vieno atsakingo asmens, galbūt EPP frakcijos vardu. Mrs. Yasmin Sky, sorry, there must be a problem. Mrs. Jasłowiecka. Mrs. Jasłowiecka. Oh, oh, sorry. But I don't have that. Sorry, I didn't put it. I apologize. It's Madam La La Jaslowiecka who is responsible and shall take... Uh, Pane Jaslovietska yra atsakinga už šį klausimą, tai iš karto ją ir suteiksime žodį, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau Jums kuo nuoširdžiausiai padėkoti už visą Jūsų darbą ginant užimtumo e, komiteto vaidmenį. Iš tikrųjų, tikiuosi, kad e, pranešimas bus parengtas artimiausių metų. Norėčiau Jums padėkoti ir už tai, kad į šį rytinį posėdį pakvietėte, pakvietėte e, TDO organizacijos atstovą, kuris kalbėjo apie klausimus, kurie mums labai aktualūs. Dabar kalbame apie kitą svarbų klausimą, tai yra Europos strateginių investicijų fondą. Tūkstančiai piliečių e, sieja savo viltis su šiuo fondu, tikėdamiesi, kad jų gyvenimas pagerės. Šiame fonde yra numatyti instrumentai, kurie gali padėti įveikti krizę, bet tų instrumentų nepakaks. Norint atgaivinti ekonomiką ir skatinti ekonomiką aukti. Yra pateiktas investicijų planas E, kurio tikslas skatinti užimtumą, ekonomikos augimą. E, Europos strateginių investicijų fondas sudarys trys svarbus ramščiai. Per artimiausius metus bus papildomai e, investuojama, yra numatytas toks investicijų dydis kaip 300 milijonų eurų. Viešojo sektoriaus lėšos turėtų būti panaudotos kiek įmanoma prasmingiau, taip pat pritrauktos investicijos ir iš privataus sektoriaus. Reikėtų atsižvelgti visų ekonomikos sektorių poreikius. Taip pat reikėtų teikti paskatas investuotojams ir taip pat pasistengti, kad šis Junkerio planas e, turėtų uh, E, dauger, e, daug, daugiklių poveikį. Bankai, privatus sektorius, o taip pat ir kitos susijusios pusės turėtų būti įtrauktos į plano įgyvendinimą. Europos strateginių investicijų skatinti strateginės investicijas. Pirmininkė, kaip jūs pastebėjote, iš tikrųjų turime nedaug laiko. Visos institucijos, e, tarp jų ir Europos parlamentas, buvo paragintos veikti kiek įmanoma greičiau. Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker dar praeisiais metais pateikė savo investicijų planą, taryba sureagavo labai greitai ir gruodžio 18 dieną patvirtino tą planą turėtų būti pasiektas susitarimas iki e, kovo vidurio. Komisaras Dombrovski nurodė, kad galima būtų ir anksčiau susitarti, jeigu labai aiškia politinę paramą išreikštų taryba. Taryboje dabar darbai vyksta ir mes turime e, laukti kovo mėnesio e, kol bus taryba patvirtintas sprendimas, Europos parlamentas turi tik du mėnesius savo nuomonį pateikti. Mes žinome, kad e, Europos strateginių investicijų fondas turėtų pradėti veikti jau šių metų viduryje. Taigi jau visiškai netrukus turime tikrai nedaug laiko, ponės ir ponai. Uh, Kaip žinia, šiandien mes negalime kalbėti apie konkrečius sprendimus, konkrečius pasiūlymus. Dabar tik tais pirmą kartą pasikeisime nuomonėmis. Galime padiskutuoti apie tai, kaip šis Europos strateginių investicijų fondas galėtų pasitarnauti įgyvendinant programą Horizontas 2020, taip pat ir strategiją skirtą 20 metams, kaip šis fondas galėtų pasirūpinti, užtikrinti, uh, kad Europa pritrauks investicijų. Šį klausimą svarstys septyni komitetai, tačiau bus pateikta tik viena nuomonė. Kartais man susidaro toks įspūdis, kad užimtumui socialiniams aspektams skiriama nepakankamai dėmesio, taigi mes turėtumėm užtikrinti, kad šie aspektai nebūtų pamiršti, juk jie yra esminiai, norint užtikrinti tikrą ES ekonomikos augimą ir ES strateginių investicijų fondo sėkmę. Dabar investicijų spragos. E, tai yra viena iš kliučių e, e, horizontas 2020 tikslams pasiekti kol kas sprendimai nebuvo rasti. Mes tikimės, kad Europos strateginių investicijų fondo lėšos bus panaudotos prasmingai, kad bus investuojama į infrastruktūrą, taip pat ir į tuos sektorius, e, kuriuos, kuriems reikia daug investicijų. Taip pat e, yra svarbu, kad būtų investuojama į e, tuos projektus, kurie atneš naudos visuomeniai, ES piliečiams. Labai svarbu, kad būtų kuriamos ir darbo vietos, taip pat ypač ilgalaikės darbo vietos. Tai turėtų padėti skatinti e, Europos ekonomikos augimą. Taip pat nepamirškime ir tarp valstybinių projektų. Šiandien jau e, girdėjome kad iš šio fondo bus galima sukurti apie 2,5 milijono darbo vietų. Mes taip pat girdėjome, kad reikės didelių investicijų ir Europos centrinis bankas, ir Europos investicijų bankas analizavo dabartinę situaciją. Uh, ir nustatė, kad šiuo metu e, ir e, daug e, potencialiai perspektyvių projektų yra tiesiog nefinansuojami. Tai būtent čia galėtų pasidarbuoti Europos strateginių investicijų fondas, jis galėtų finansuoti tokius perspektyvius projektus. Iš tikrųjų ir investuotojai daug vilčių sieja su šiuo fondu. Uh, Gruodžio 18-19 dienomis e, taryba nurodė, kad e, yra sukurtas ir mechanizmas, kuris užtikrintų, kad šio fondo veikla būtų neutrali biudžeto atžvilgiu, kad valstybių narių biudžetai nenukentės dėl šio fondo veiklos. Aš su jumis jau anksčiau jau pasidalinau uh, anksčiau pasidalinau savo abejonėmis dėl šio fondo ir dabar galėčiau dar kartą tai pakartoti. Viena vertus, e, šis fondas yra skirtas stambiems projektams, pavyzdžiui, dėl tarp valstybinių infrastruktūros projektų. Įgyvendinant tokius projektus, į šį procesą turėtų būti įtrauktas iš dalies ir mažos bei vidutinės įmonės. bet man kyla klausimas, ar mažos bei vidutinės įmonės turi pakankamai galimybių. Tikrai ne visos mažos bei vidutinės įmonės turi galimybių investuoti. Mažos bei vidutinės įmonės vis dėlto ES sukuria daugiausia darbo vietų. Taigi, aš manau, kad reikėtų pasirūpinti tuo, kad šio fondo lėšas galėtų gauti ir mažos bei vidutinės įmonės. Mes e, suprantame, kad šio fondo veikla būtų sėkminga, jeigu lėšų šio fondo panaudojimas duotų svertinį poveikį. Uh, Aišku, viskas priklausys ir nuo to, kaip šis fondas veiks. Svarbu, kad būtų atsirenkami e, tie projektai, kurie turėtų ne tik e, politinės reikšmės. Reikėtų tikrinti ir projektų turinį. Reikėtų atrinkti pačius geriausius projektus. Projektus turėtų e, atrinkti vykdomasis komitetas vykdomasis komitetas veiks su valstybių narių pagalba. Prisiminkime, apie ką kalbėjo e, TDO atstovas. Jis sakė, kad šiandien potencialus investuotojai daug galvoja apie tai, kokius projektus investuoti. Manau, kad reikia atrinkti tinkamus pačius geriausius projektus. Ypač tokius projektus, kurie turėtų teigiamą poveikia darbo rinkai. Apie tai kalbėjome šiandien ryte, taigi aš dabar nenorėčiau plėstis. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Baigdama pasakysiu, kad su nekantrumu laukiu bendradarbiavimo su kolegomis iš kitų frakcijų. Ačiū. Marija Rodrygės iš socialdemokratų frakcijos, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš Šiandien pakeičiau koordinatorių mūsų frakcijos e, konkrečiai šių klausimų ir norėčiau pirmiausia padėkoti už visą informaciją, kurią jūs pateikėte, ponė pirmininkė, dėl to, kaip būtų galima sustiprinti užimtumo komiteto įtaką visose šiose iniciatyvose. Jūs teigiate, kad e, kalbant apie savo iniciatyvą rengiamą pranešimą dėl investicijų plano. Užimtumo komitetas turėtų pasitelkti 54 straipsnį kaip teisinį pagrindą. Aš manau, kad e, apie tai net negali būti kalbos, nes, kaip jūs sakėte, užimtumas, kokybiškas užimtumas yra visų tų investicijų ir viso to investicijų plano pagrindinis tikslas. Dabar kalbant apie reguliavimo mažinimą ir Europos fond, strateginių investicijų fondą, suprantame, kad e, viskas priklausys nuo pirmininkų sueigos ir nus, pažiūrėsime, koks bus galutinis e, sueigos sprendimas, tačiau bet kuriuo atveju mes turėtumėme organizuoti savo darbą taip, kad e, būtų galima palikti gilų pėtsaką galutinėje šio reglamento versijoje. Ir išklausiau APP pozicijos ir tik tai norėčiau išsakyti tuos dalykus, kurie labai rūpi socialistų frakcijai. Turime pasirūpinti, kad tas naujas strateginių investicijų fondas turėtų kaip pagrindinį tikslą kokybiškų darbo vietų kūrimą. Ir manau, kad pagrindinis pirmas dalykas, kur reiktų daryti visą įmanomą spaudimą, būtent dėl projektų atrankos kriterijų. Nes mes e, turim pasirūpinti, kad kriterijai būtų ne tik pelningumo, projekto pelningumo kriterijai, bet ir uh, atsižvelgiant į ilgalaikius strateginius prioritetus ir pirmiausia gebėjimą sukurti geresnės darbo vietas Europai. Ir aš manau, kad reikia aiškių kriterijų susijusių su tuo e, projektų, atrankos, e, projektų atrankoje. Taip pat, kaip matome, šiame reglamente mes irgi turėsime galimybę atrinkti tuos geriausius projektus ir čia turime pasitelkti ekspertinės žinias ir paremti valstybės narės joms atrenkant geriausius projektus. Mes turime pasirūpinti, kad tie ekspertai, kurie dalyvautų tame darbe, kad jie būtų ir ekspertai dirbantys su kriterijais, kuriais skatinamas, skatinamos gerų darbo vietų kūrimas. Kad tai nebūtų tik tai ekspertai, kuriems svarbiausia tie klasikiniai kriterijai, pelningumas ir panašiai. Dar vienas labai svarbus dalykas dėl valdysenos modelio. Nes e, mes turim pasirūpinti, kad visos valstybės narės e, dalyvautų tame strateginių investicijų fonde. Dėl to labai svarbu, kad komisija, kaip yra pažadėjusi, kad dalyvavimas fondo kapitale kad nebūtų į tai atsižvelgiama, kai vertinama šalies fiskalinė padėtis. Bet yra dar vienas dalykas, kur mums neramu. Kalba eina apie projektų bendrafinansavimą. Nes čia e, komisijos pasiūlyme yra daromas kaip ir skirtumas tarp valstybių narių. Tai yra tos, kurios pagal stabilumo augimo paktą jų situacija yra vienokia ir kurios yra prevencinėje pusėje to pakto ir kad nebus įskaičiuota tai jų fiskalinės padėties vertinimą, bet yra tokių, kurios patenka į tą korekcinį elementą stabilumo augimo pakto ir joms vis tiek turi būti leidžiama užsimti tuo bendrafinansavimu ir jisai turi būti gyvybingas, gaunant paramą iš to fondo. Nes jeigu mes, čia yra labai rimta problema, nes jeigu mes jos neišspręsime, tai investicinių gebėjimų, valstybių narių investicinių gebėjimų neligybė išryškės ir taip pat neligybė tarp valstybių narių išryškės, kalbant apie darbo vietų kūrimą. Tai yra dalykai, kurie labiausiai rūpi mums. Mes darbą tęsime, žiūrėsime kaip viskas klostysis toliau. Dėkoju. Thank you and give the floor. Ačiū. Enrique Kalvi Šambu. Ačiū. Pirmininkė kalbėsiu ispaniškai. pasiekėme jau gyvendinimo etapą, taigi aš dabar kalbėsiu trumpai ir aiškiai. Nebandysiu kalbėti apie ideologinius dalykus ir, ir panašiai. Darbas dėl reglamento štai dabar ir prasideda ir mes labai išsamei peržiūrėsime ir pateiksime savo idėjas, bet pagrindinis orientyras mums bus galimybė įgyvendinti praktikoje. Visa tai, ką Europos parlamentas yra patvirtinęs siekiant paremti Junkerio planą. Mes labai džiaugiamės, kad jaučiamas skubos jausmas, kad reikia dirbti kuo, kuo galima greičiau. Suprantame, kad Europoje išgyvename neįlinę situaciją Ir krizės sąlygomis reikia susitelti ties esminiais dalykais. Panašu, kad yra sutariama dėl to, kad reikalinga kurti darbo vietas. Taigi mes norime panaikinti bet kokias kliūtis e, tokioms bendroms mūsų vertybėms, kaip padorios darbo vietos ir panašiai. Tačiau nereikia pamiršti ir to, kad Junkerio planas yra 21 milijardas eurų su daugiklio efektu 1,4 milijardo eurų iš Europos investicijų banko. Būtent su tokiu finansavimu, apie tokį finansavimą eina kalba. Taigi mes labai tyčiai turime stebėti Junkerio planą, ypatingai tą 21 milijardą, Mes norime, kad reglamentas būtų subalansuotas, jame bus kalbama aišku apie sverto efektą, apie tai, kad reikia pasiekti pagal sverto efektą 300 milijardų eurų. Taip pat reikalingi dalykai, kurie leistų kurti realius projektus, kurti infrastruktūrą, kuri reikalinga Europai, reikalingos investicijos, kurios būtų veiksmingos, kuriant darbo vietas, būtent apie tai eina kalba. Ir tai yra tos idėjos, kurios bus mums esminės, prisidedant prie to reglamento tobulinimo. Norime, kad projektai būtų tinkami, kad darbo vietos būtų tinkamos, kad uh, projektai kurtų struktūras ateičiai, o nebūtų kažkokie tai kažkokios tai pašalpos ar subsidijos, kaip matėme kai kuriuose šalyse pastaruoju metu. Taip pat labai atidžiai stebėsime Europos investicijų banką, nes reikia peržiūrėti ir jo vaidmenį, taip pat Europos investicijų fondo vaidmenį. MVI yra užimtumo pagrindas ir mes turime daug dėmesio skirti joms ir tą daryti konstruktyviai. Dabar perinant prie detalių, e, mums reikalingas toks reglamentas, kuris būtų įgyvendinamas praktikoje, kad tai nebūtų vien tik tai kažkokia tai doktrina. Taip pat mes Alde frakcijoje irgi sieksime konstruktyvumo. Mes visuomet norime susitelti ties struktūrinėmis investicijomis, kurios leistų sukurti kokybiškas darbo vietas. Nes galiausia, bent kol kas šiuo tabu tas planas yra gan kuklus. Pane Kari. Ačiū. Dėkoju už visas pirmininkės pastangas siekiant įtraukti užimtumo komitetą aktyviau į šią veiklą. Liuisa. Labai ačiū už visas pastangas. Dar norėčiau šitą pridurti. E, vis dėlto e, šis Europos strateginių investicijų fondas neišspręs visų problemų. Juk yra ir problemų susijusių su jaunimo nedarbu ne visos problemos bus išspręstos, turime elgtis garbingai su piliečiais. E, Europos Sąjungoje ekonomikoje yra struktūrinių problemų ir ne visos jos bus išspręstos. Vis dėlto šis fondas sukurs naujų darbo vietų. Dabar dėl to, kaip šis fondas turėtų veikti. Jame bus projektus atrenk, atrenkantis komitetas. E, koordinacinis komitetas. Tame komitete turėtų dirbti šeši ekspertai, e, rinkos specialistai. Bet e, tame koordinacinėme komitete turėtų būti atsižvelgiama ir į socialinius partnerius. Svarbu, kad ir darbuotojai, darbuotojai atstovai dalyvautų atrenkant projektus, E, turėtų būti atrenkami tie projektai, kurie padėtų užtikrinti darbuotojų teisų gynimą. Taip, mums svarbu, kad būtų e, sukurta kiek manoma daugiau darbo vietų, bet tos darbo vietos turėtų būti geros, stabilios. Jeigu e, žmogus dirba, jis turi sugebėti iš to atlyginimą pragyventi, jis neturi dirbti ir vis tiek išlikti vargšas. Uh, Taigi žmogus turėtų gauti e, tokį atlyginimą, kuris užtikrintų orų pragyvenimą. Dėl to svarbu į koordinacinio komiteto veiklą įtraukti ir socialinius partnerius. Dabar kiek kas balsų turės tame fonde priklausomai nuo įneštų lėšų dydžio, aš taip nemanau, kiekviena valstybė narė turėtų turėti balso teisę, nepriklausomai, tiek, nepriklausomai nuo to, kiek lėšų ji įnešė į fondą. Dar kartą noriu pabrėžti, jog būtina, kad fondas skatintų tos projektus, kurie kurtų geras darbo vietas ir kad į visą procesą nuo pat pradžių būtų įtraukti socialiniai partneriai. Pane Vana, Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad jūs siekiate, kad užimtumo komitetas būtų įtrauktas į diskusijas, tai yra tikrai būtina. Jau kiti kolegos sakė, kad būtina kurti naujas darbo vietas, skatinti užimtumą. Tai yra svarbu siekiant įgyvendinti ir 20 metų strategijos tikslus. Kol kas investicijų plane nepakankamai daug dėmesio skirta šiems aspektams. Jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad e, vyksta paralelinis darbas su kitais pasiūlymais, teisėjų kuros pasiūlymu. Ir e, jūs teisingai sakėte, kad e, yra daug aspektų, kurie mums rūpi. Tai rodo ir šios dienos diskusija. E, TDO atlikti tyrimai rodo, kad būtina ne tik kurti kiek įmanoma daugiau vietų, bet ir užtikrinti, kad tos darbo vietos būtų kokybiškos. Daug kas priklauso ir nuo to, kokiuose regionuose darbo vietos bus kuriamos, kokios pagalbinės priemonės bus naudojamos ir kokie sektoriai bus pasirinkti. Ar tie sektoriai, sektoriai, kuriuose didelis užimtumas ar kur nedidelis. Tai yra svarbus klausimai, kuriuos turėtumėm atsakyti ateityje. Kaip kad sakė TDO fondas, turi būti naudingas ne vien tik tais įmonėms, bet ir darbuotojams, piliečiams. Ką reiškia geros investicijos pagal mūsų komiteto supratimą? E, geros investicijos reiškia, kad yra kuriamas geros, kokybiškos darbo vietos, kad yra e, daromas tokios investicijos, kurios padeda sumažinti žmonių skurdą. E, svarbu kurti visuotinę gerovę. Ponas Katainen, pirmininko pavaduotojas, biudžeto komitete sakė, kad investicijų plano Pagrindinis tikslas yra investuotojų priviliojimas ir ekonomikos augimo skatinimas. Aš manau, kad tai neteisinga. E, investicijos neturėtų būti e, tikslas kaip savaime, turėtų e, būti skatinamos socialiai atsakingos investicijos. Man atrodo, kad mes kaip užimtumo komitetas turėtumėm būtent tokį tikslą ginti. Man susidaro toks įspūdis, kad kalbant apie investicijų planą, norima sukurti naują ES investicijų politikos struktūrą. Mes jau turime e, patirties susijusios su investicijų politika. Egzistuoja sanglaudos politika, sanglaudos fondai, kur e, sukasi didžiulės lėšos, yra nustatyti labai konkretus tiksliniai kriterijai. E, panaudojamos lėšos turėtų būti siejamos su strategijos 2020 tikslais, e, sanglaudos politikos tikslais, yra vadovaujamasi partnerystės principu, o būtent visą procesą siekiama įtraukti ir vietos bei regiono bendruomenę, socialinius partnerius e, į investicijų planavimą, į sprendimų prieimimą. Dar noriu paminėti ir e, viešasias paslaugas. Taigi įvairūs mechanizmai jau veikia. Ir man atrodo, kad dėl investicijų plano gali būti apeiti tie ankstesni mechanizmai arba sukurtos naujos struktūros. E, gali atsitikti taip, kad skurdžioms valstybėms narėms liks struktūriniai fondai, o E, turtingesnės valstybės narės naudosis Europos strateginių investicijų fondų. Taigi, turime pasirūpinti, kad e, gairėse e, koordinaciniam komitetui būtų nurodyti labai aiškus atrankos kriterijai ir kad būtų prisimta politinė atsakomybė. Manau, kad užimtumo komitetui tai svarbu ir dirbti reikia sparčiai, reikia darbus pradėti e, e, kiek įmanoma anksčiau tam, kad galėtumėm kalbėti kiek įmanoma e, stipresnių balsų. Laura Agėja. Adžėja. Ačiū pirmininkė. Aš per brandos egzaminus norėjau laikyti graikų kalbą, matematiką, fiziką ir man buvo pasakyta, kad matematika ir fizika tai tikrai nėra mano stipriosios pusės. Dabar pasižiūrėjau į Europos strateginių investicijų fondo duomenis ir nieko nebesuprantu. Nesuprantu kai kurių paminėtų skaičių. Ne, iš pradžių galvau, kad gal nesuprasiu, bet kai viską pradėjau gilintis, tai supratau, kad suprantu. E, aš pastebėjau, kad iš 21 milijardo 16 milijardų patenka iš ES e, e, biudžeto, o 5 milijardai iš Europos investicijų banko. bet ko gero dėl to e, nukentės mokslinių tyrimų finansavimas iš ES biudžeto. Bet būtent moksliniai tyrimai turėtų būti ekonomikos e, e, augimo variklis. Ponas Junkeris pateikė tokį planą, pagal, kurių, pagal kurį iš programos Horizontas 2020 būtų paimamos lėšos ir nežinia, kur investuojamos, kažkokius tai mislingus projektus. Toliau, e, lėšos iš privataus sektoriaus. Na, nelabai aš čia suprantu. Kodėl privatus sektorius turėtų investuoti šitą fondą? Kaip e, žinome, e, šis fondas neteikia jokių garantijų. E, privatus investuotojai nebūtų labai suinteresuoti e, investuoti be jokių garantijų. Junkeris taip pat sako, kad e, valstybės narės gali teikti paskatas dėl investicijų iš šio fondo. Taip pat buvo sakyta, kad valstybėms narėms bus teikiama tokia paskata, kaip lengvatos paskaičiuojant BVP deficitą. Ir vis dėlto, man atrodo, kad, neturė, kad ne, galų gale nebus teikiamos paskaitos, paskatos tam tikriems regionams. Nebus atsižvelgiama į regionų e, ypatumus. Štai pavyzdžiui, Italija turi įnešti kažkokį įnašą. Aš galėčiau pateikti ir airijos pavyzdį, bet per nelik išsiplėščiau. E, Taigi, pavyzdžiui, iš Italijos lėšų, ko gero, būtų e, e, finansuojami infrastruktūrų e, projektai kitose šalise. O jokių investicijų tiesiogiai iš Italijos biudžeto į Italijos infrastruktūrą nebus. Dabar paskai, pakalbėkime apie datas. Laiko terminai yra gana ilgi. Junkeris sakė, kad 2015 e, metų viduryje šis planas turėtų būti pradėtas įgyvendinti. Pirmi šeši mėnesiai bus reikalingi administraciniai struktūrai arba infrastruktūrai sukurti. Paskui e, e, įvairūs komitetai turės spręsti, kokius projektus finansuoti, kurių ne. Ir jūs įsivaizduokite, kiek reikės laiko, norint suprasti, išsiaiškinti, koks projektas yra naudingesnis, kuris nusipelna paramos, kuris nenusipelna, vėl prabėgs ne vienas mėnuo. Aš dar pridursiu, kad, kaip jau sakiau, nesu matematikos ekspertė. Bet man atrodo, kad pirmas euras e, e, iš šio fondo bus investuotas ne anksčiau kaip 2016 metų viduryje jūs taip pat žinote, iki kada šis fondas turėtų veikti. Akivaizdu, kad viskas labai vėluos. Ir kas atsitiks? Nors fondas, fondas e, veiks tik tais penkerius metus ir tiesiog bus paskandinami ilgalaikiai projektai. Bet juk šio fondo tikslas yra ne vien tik tais e, spręsti užimtumo problemą, bet ir kovoti su absoliutaus skurdo problema. Ir e, man atrodo, kad kalbant apie statistinius duomenis, reikia uh, kalbėti ne vien tik tais apie riziką patirti skurdą, reikia kalbėti apie absoliutų skurdą. Absoliučiame skurde dabar gyvena begalės europiečių. Yra vaikų, kurie miršta iš, e, dėl alkio, dėl dezinterijos. Pagalvokime apie tai, o paskui e, investuokime kur tik norime. Marija Arena. Dėkuoju, ponė Pirmkė, dėkuoju taip pat už šią galimybę pasireikšti čia užimtumo komitetu, nes aš manau, kad mes turime padaryti viską tam, kad daugiau pritrauktume dėmesio į užimtumo nedarbo problemas. Aš pritariu tam, ką sakė Marija Žuo. Viskas, kas yra susijęs su šio fondo organizavimu ir uh, tuo, kaip jisai veiks. Viskam tam pritariu. Bet aš norėčiau pakalbėti apie projektų atranką. Mes kalbėjome, kad vienas iš trijų bus gebėjimas sukurti naujas darbo vietas. Ir čia galima kalbėti apie poveikio vertinimą, apie tai, kad reikėtų įvertinti tos projektus pagal tai, kiek jie sukurs darbo vietų. Uh, konkrečioje šalyje. Ir mes suprantame, kad kartais sukuriant darbo vietas vienoje šalyje, gali būti, kad tai paskatins darbo vietas kitoje šalyje. Ir manau, kad čia reikėtų, atlikti, atliekant analizę, taikyti kuo platesnį požiūrį, vertinant, ar tas projektas galės realiai sukurti darbo vietas pačia plačiausia prasme. prasme. Antras dalykas yra susijęs su. Uh, bendrafinansavimu. Taip, iš tikrųjų, jeigu mes norime sukurti darbo vietas ES, ypač pramonės sektorijoje, mes privalome užtikrinti, kad darbuotojų, darbuotojų turėtų tokią kvalifikaciją, kuri būtų jiems reikalinga, kuri leistų jiems susidarbinti tam tose sektoriuose. Ir mes matome šiandien, kad yra labai daug žmonių, kurie palieka mokyklą, negavę net atestato. Ir šie projektai turėtų taip pat e, pagal tos projektus reikėtų finansuoti veiksmus, kurie padėtų žmonėms sugrįžti į aktyvų gyvenimą. Ir aš manau, kad mes matome, kad dažnai mokymų skirtos lėšos mažinamos ir aš manau, kad čia mes turėtume labai sargiai vertinti, kaip galima būtų suderinti paklausą ir pasiūlą e, darbo rinkoje. Ir paskutinis dalykas tai yra inovacijos. Aš manau, kad e, inovacijos nėra susijusios vien su naujausiamis technologijomis. Mes dažnai kalbame apie, pažiūrėjau, savo energetinio ūkio periorientavimą į žalesnį modelį. Ir čia, aš manau, yra darbo vietų, kurios yra susijusios su ne, ne aukšta kvalifikacija, bet tai, pažiūrėjau, gali būti statybų sektorius. Ir tuomet aš manau, kad labai svarbu, rengiant viešuosius pirkimus, e, reikalauti, kad e, kai yra renovuojami pastatai, būtų taip pat atsižvelgta į tai, kiek jie yra ekologiški. Nes mums svarbu yra pereiti prie e, ekologiškesnio ūkio. Mes norime, kad uh, mūsų verslas būtų rentabilus, bet aš manau, kad reikėtų nepamiršti ir socialinio, ir ekologinio rentabilumo. Dėkuoju, Jane Collins. Ačiū, pirmininkė. 315 milijardų eurų žada ponas Junkeris investuoti visoje Europoje pagal šį investicijų planą. Na, gal aš kažko nesupratau, bet uh, Kiek aš suprantu, ES šiuo metu neturi 315 e, milijardų šiaip kur nors e, stalčiuje. Ir reikėjo taikyti griežtas taupimo priemonės dėl to, kad euras nepasiteisino ir dėl to, kad ūkiai buvo, mūsų ekonomikas buvo netinkamai tvarkomos. Todėl aš nelabai suprantu, iš kur mes gausime tuos pinigus. Taigi galiausiai tai mums dabar teigiama, kad mes kažkur susirasime tuos stebuklingus 315 milijonų ir teigiama, kad didžioji dalis tų lėšų atkeliaus iš privačiojo sektoriaus. Bet kaip tai atsitiks? ES sukurs 21 milijardo eurų garantijų fondą ir kad pagal kiek, e, ir kiekvienas į rizikingus projektus investuotas euras pritrauks papildomai dar 4 eurus iš privačios sektorius. Kažkokie keisti skaičiavimai. 21 milijardas dauginamas yra iš 15, gaunama yra 315 milijardų. Ir kai mes užduodame savo klausimus, mums teikiama, kad e, ta suma e, yra pagrista ankstesniais skaičiavimais ir to, kad jau kažkur kažkada panašiai taip įvyko. Bet man atrodo, kad e, tai yra nepatikimi skaičiavimai ir visiškai nesuprantama, kaip veikia privačios investicijos. Kaip ir visose uh, Europos projektuose, nes kalbėtume apie bendrąją žemės ūkio politiką ar apie žuvininkystės politiką ir net jau nekalbant apie eurą, visi investiciniai planai uh, e, nepasiteisina. Taigi dabar teikti, kad 315 milijardų eurų mes ištrauksime uh, kaip burtininkai iš kepurės yra tikrai visiškai netinkamas skaičiavimas ir tai yra net yra ciniška. Norima tik tai, kad laikraščiai apie tai parašytų problemos yra kitokios - biurokratija, sukčiavimas, švaistimas ir tai, kad pinigai nepasiekia tų žmonių, kuriems e, reik, tų žmonių, kuriems jų reikia. Ir nepamirškime, kad jau 20 metų auditorumai nepasirašo ES sąskaitų. Aš galiu Jūs patikinti, kad tik tai tas vienas euras nepritrauks papildomai keturių eurų. Ir net jeigu ir mes surasime tiek pinigų, tai vargu ar padės. Uh, nes šalių ekonomikos yra labai skirtingos, tačiau visos tos ekonomikos šiuo, šiuo metu yra e, su, sukištos į vieną eurozoną ir mes matome, kas vyksta Graikijoje ir kitose pietų Europos šalise. Kad ir kiek pinigų jūs bandytumėt e, e, įmesti į visą šią sistemą, ši sąjunga vis tiek vienai per kitaip žlugs. Tomas Mann. Naja, die letzte Bemerkung, die dahinsiechende europäische. Ačiū. pastaroji pastaba. Kai kas man pasirodė visai įdomu, būtent kolegė iš Italijos kalbėjo labai emocionaliai. Aš manau, kad šiame komitete mūsų darbas yra visai kitoks. Mes turime įvertinti, kokios yra galimybės, kokie yra geri dalykai. Ir čia kalba eina apie naują projektą, naują Europos komisiją, Junkeris pasakė, kad jis nori kitų prioritetų, jis nenori, kad mes tik tai galbė, galvotumėme apie viešų projektų mastus ir panašiai, kad būtų vertinama tai, kas vyksta. Tai yra visai kitas požiūris. Ir aišku, turime kalbėti apie struktūrinės reformas, bet tai mums yra nauja. Mums Europoje reikalingas tam tikras profiliavimas ir visos tos ciniškos pastabos nėra atsakingos pastabos. Mums reikalingos tikros, realios diskusijos, kad mes rimčiau atrodytumėme išorės pasauliui. Dabar turime visiškai naują komisiją, visiškai naują struktūrą, mes galime su jais kalbėtis, užduoti klausimus, ar atsakyti juos atvyks vicepirmininkas, čia gal kitas klausimas, tačiau reikia išsiaiškinti, kam reikalingas tas projektas. Tai yra kolegų e, diskusijos ir mes e, turime kalbėti apie visas tas naujas darbo vietas. Negalime tiesiog atmesti to plano visai apie jį nepamastę turime įtraukti ir piliečius, jeigu norime tinkamų darbo vietų, reikalingos tam tinkamos sąlygos. Tokios sąlygos, kurios leistų užtikrinti tinkamą visiems prieinamą švietimą. Ir aš manau, kad mes kartu galėtumėme to pasiekti. Bet svarbu, kad būtų pripažįstamos ir profesinės kvalifikacijos. Čia kompetencijas e, atitenka valstybėms narėms mes e, e, turėtumėm e, siekti, kad būtų pripažintamas kvalifikacijos, kad būtų kuriamas kokybiškos darbo vietos, tai gali padėti privilioti investuotojus, bet jeigu privataus sektoriaus investuotojų užuos, kad jų investicijos bus saugios, tai tuomet, jeigu pratingas investuotojas uh, E, supras, kad gali gauti konkrečių gerų rezultatų, jisai norės dalyvauti. Dabar dėl e, biudžeto. 5 milijardai iš Europos investicijų banko, 16 milijardų iš ES biudžeto. Na, pasižiūrėsime, ar toks biudžetas pasiteisins. Yra daug privačių investuotojų, kurie nori ir gali investuoti į saugius projektus. ir jie laukia, kad mes kažką darysime. Jeigu mes norime, kad būtų vykdomi e, tokie projektai, kurie skatina darbo vietų kūrimą, jeigu EIB e koordinacinis komitetas atrinks gerus projektus, tai privačius uh, E, e, investuotojus pritrauksime. Aš manau, kad svarbu dalyvauti e, atrenkant projektus. Ir dar viena pastaba dėl laiko terminų. Aš džiaugiuosi, kad užsibrieštos ambicingos datos. Aš džiaugiuosi, kad planas turėtų būti gyvendintas artimiausių metų. Uh, Tikrai, man atrodo, neteisinga e, be galo be krašto diskutuoti. Juk jau dabar žmonės kenčia, bedarbiai kenčia. Ir e, e, mes turime imtis konkrečių veiksmų situacijai pakeisti. Turime būti ambicingi. Ir pirmininkė, mes turime nešti savo indėlį. Tikrai norėčiau pagirti jūsų, jūsų likščiolinę veiklą. Tikrai esu įsitikinęs, kad užimtumo komitetas turėtų dalyvauti šioje veikloje. Taigi labai ačiū už visas jūsų pastangas. Be jokios abejonės, taip ir padarysime. Ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Artamendiero iš komisijos. Ne, mes nenorim pasisakyti. Tada pateiksiu informacijos apie tolesnius darbus. Aišku, mes dar grįšime prie to fondo ne kartą šiame komitete. Ir aš, aišku, informuosiu koordinatorius ir visą komitetą apie tai, kas vyksta, apie tai, apie ką jūs negaunate informacijos tiesiogiai. Dabar žodį suteiksiu poniai Zlovieckai. Gal jį trumpai apibendrins tada diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už visus jūsų išsakytus mm, žodžius diskusijose. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie yra ypač svarbus ir kuriuos reiktų įtraukti, kai teiksime pakeitimus. Pane Rodrygės atkreipė mūsų dėmesį į atrankos kriterijus ir daugelis jūsų irgi juos minėjote. Labai svarbu, kad tie, tuose kriterijuose būtų atsižvelgiama atsižvelgiama į potencialą kurti darbo vietas. Taip pat jūs minėjote valdymo modelį, kad visos valstybės narės galėtų dalyvauti valdymo procese. Aš manau, kad valstybės narės tikrai bus suinteresuotos dalyvavimu, bet gal būtų gerai įtraukti tokį privalomą elementą. Taip pat atkreiptė, atkreipėte dėmesį į bendrą finansavimą, tai irgi yra labai svarbu. Turėtumėme pasirūpinti, kad vienoda prieiga būtų numatyta visoms valstybėms narėms, nepriklausomai nuo dabartinės jų padėties. Ir ypač galbūt toms valstybėms narėms, kurių dabartinė padėtis yra labai sudėtinga. Reiktų kažkaip e, padėti ir paremti tas valstybės narės. Kolega Gonzalės Penės jau išėjo, bet jis, man atrodo, atkreipė dėmesį į tai, kas irgi yra labai svarbu. Būtent, kad reikalinga, jog pagal kriterijus būtų prioritetas teikiamas e, tiems projektams, kurie kuria ateities struktūras, kur yra daugiklio e, potencialas. Kalba eina apie 2,5 milijono darbo vietų sukūrimą, tačiau žinome, kad reikia 10 milijonų darbo vietų, kad galėtumėme užtikrinti užimtumo saugumą Europoje. Taigi daugiklio elementas yra labai svarbus. Pone Kary kalbėjo apie socialinių partnerių įtraukti. Socialinių partnerių vaidmuo yra labai svarbus. Nežinau, ar galėsime tai užtikrinti šiame teisės akte, bet tikrai mes ieškosime galimybių tai užtikrinti. Tikriausiai prisimenate, kad vakar diskusijose komisijos narys Katainenas pasakė, kad bus teikiamos ataskaitos. Mes tas ataskaitas gausime kartą, gausime kartą per metus, bet galime jų prašyti. Jos rengiamos kiekvienam ketvirčiui. Tai galbūt tas stebėsenos elementas irgi galėtų būti panaudojamas parlamento ateityje. Pone Vana teisingai sakė, kad jau turime nemažai medžiagos, kurią galime pasinaudoti, kuriant e, gerus kriterijus. Pavyzdžiui, kriterijus iš struktūrinių fondų. Tokie kriterijai leistų įgyvendinti strategijos Europa 2020 tikslus ir tai yra susijęs su sanglaudos politika. Pone Arena, atkreipė mūsų dėmesį į tuos kriterijus, kuriuose turėtų atsispindėti europinis elementas. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Tačiau aš labai visuomet pasisakau už mobilumą ir žinau, kad e, dėl to nepatinku kai kuriems parlamentarams, bet manyčiau, kad e, protingas, atsakingas mobilumas gali duoti gerų rezultatų, tačiau viskas turi vykti atsakingai ir teisingai. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į socialinės inovacijas, taip apie tai reikia kalbėti vis daugiau, nes labai dažnai susidurėme su situacija, kai žmonės net negali įsivaizduoti, kas yra tos socialinės inovacijos. Ir tokių pavyzdžių yra labai nemažai. O, ir mes turime jais pasinaudoti. Kolega Tomas Mann, su jumis tikrai sutinku. Norint, kad planas būtų įgyvendintas, kad jisai duotų rezultatų, reikalingas saugios investicijos, nes dabar yra milijardai eurų kurie yra užšaldyti ir kurie nėra investuojami privačių įmonių. Tai tik tai įrodo, kad tos įmonės, tos bendrovės nesijaučia saugios. Ir investicijų saugumas mes turime juo pasirūpinti. Taip pat teisingai sakėte, kad e, trumpalaikis e, trumpalaikė perspektyva galbūt yra tinkamiausia, nes per tą laikotarpį gal mes būtumėme dinamiškesni, galėtumėme greičiau reaguoti ir pakoreguoti tai, ką reiktų pakoreguoti. Nes ne visuomet galbūt reikia penkerių metų, kad įsitikintumėme, kaip veikia viena ar kita priemonė. Kartais trumpesnio laikotarpio tam pakanka. Taigi dėkoju ir laukiu tolesnio vaisingo bendradarbiavimo ir diskusijų. Ačiū. Dėkoju poniai Zlabetskai. Dabar tolesni darbai dėl strateginių investicijų fondo. Pirmiausia, nuomonės projekto svarstymas kovo 5 dieną, galutinis pakeitimų terminas e, kovo 6 e, dieną, tvirtinsime komitete balandžio 1 dieną. Dabar pereisime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės klausimo iki pietų pertraukos ir tai yra ES strategija dėl lyčių lygybės po 2015 metų. Ir iškart žodį suteikiu pranešėjai poniai Kozlovskiai Radievič. Prašau. Pani Przewodnicząca. E, pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, strate... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. ES e, vyru ir moterų lygybės strategija po 2015 metų yra dokumentas, kuris šiuo metu yra svarstomas e, moterų teisų komitete. Socialdemokratų e, kolegė Marija Noks yra atsakinga už šį dokumentą. Jau vyko keli susitikimai su mūsų socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Aš norėčiau pabrėžti, kad mes dirbame rengdami labai plačias konsultacijas. Tai nėra įprastas darbo metodas, tačiau mes manome, kad šiuo atveju tai yra būtina, nes labai daug ko tikimės iš šio dokumento. Mes parengėme savo nuomonę dėl šio dokumento ir iš esmės pirmiausia mes kalbame apie moterų dalyvavimą darbo rinkoje, apie tas vadinamasias stiklinės lubas. Uh, apie tai, apie smurtą prieš moteris, apie moterų skurdą ir taip toliau. Taip pat yra kalbama ir demografinė krizė, situacija darbo rinkoje ir moterų galimybės kurti savo verslą. Paminėtos be abejo yra ir lygiosios teisės užsiimant verslų. Mes siūlome į pranešimą įtraukti štai ką. Pirmiausia, demografija. Daug kas teigia, kad dėl demografinių pokyčių keičiasi ir mūsų šeimos samprata, šeimos struktūra. Ir mes matome, kad darbo rinkoje aktyvių žmonių mažėja. Manoma, kad iki 2035 metų dirbančiųjų bendras skaičius sumažės 4 milijonais. Egzistuoja panašių prognozų ir e, dėl ES ateities. Teigime, kad iki 2040 metų mes prarasime 24 procent, e, milijonus e, dirbančių žmonių. Tai reiškia, kad mes turėtume daryti viską, kad į darbo rinką įsitrauktų tos visuomenės grupės, kurioms dabar yra nepakankamai atstovaujama darbo rinkoje. Tai yra moteris. Yra šalių, kur labai sėkmingai vykdomos programos, pagal kurias moteris uh, yra pritraukiamos į darbo rinką ir šiandien tose šalise dirbančiųjų bendras skaičius e, yra didesnis nei kitur. Taigi demografiniai pokyčiai viena per kitaip įtakoja situaciją darbo rinkoje ir mes manome, kad jeigu mes sugebėtume įtikinti moteris dirbti, tai galėtų padėti mums spręsti darbo jėgos trūkumo problemą. Be to, Tai padėtų mums pasiekti ir užsibriežtą užimtumo tikslą, kuris, priminčiau, sudaro 75 procentus. Taigi reikia daryti viską, kad tos grupės, kurios dabar aktyviai nedirba darbo rinkoje, turėtų į ją įsitraukti. Trečiajame punkte aš kalbu apie augimą ir konkurencingumą Europos Sąjungoje. Ir teigiu, kad ūkio augimas ir mūsų konkurencingumas didelė dalimi priklauso nuo to, kiek gerai mums seksis skatinti moterų švietimą ir jų dalyvavimą darbo rinkoje. Reikia panaikinti tas e, stiklinės lubas. Mes matome, kad aukštą įsilavinimą ir aukštą kvalifikaciją turinčių moterų turime pakankamai daug, bet palyginus mažas moterų skaičius dirba vadovaujama darba. Taip mes švaistome ir gebėjimus, ir lėšas. Aš kalbu apie lėšas, kurios buvo investuotos į moterų profesinį rengimą. Ir manau, kad pranešime reikėtų apie tai kalbėti, nes tai yra strateginės svarbos klausimas. Ketvirtoje pastraipoje. Ketvirtoje pastraipoje aš kalbu apie tai, kad dažnai moteris negali dirbti dėl to, kad šeimoje netolygiai pasiskirstomas yra namų ruošos darbų krūvis. ir kad čia reikėtų e, raginti vyrus ir moteris geriau dalintis e, šeimos pareigomis. Ar tai būtų vaikų priežiūra, ar tai būtų pagyvenusių, sergančių žmonių priežiūra ir slauga. Bet to tam reikia kurti, tam reikalinga infrastruktūra, Ir ketvirtoje pastraipoje aš kalbu ir apie būtinybę suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą, bei naikinti kliūtis, kurios šiuo metu trukdo šiai pusiausvėrai įsitvirtinti. Penktame pastraipoje aš kalbu apie skurdą. Ir apie tai, kad skursta labai dažnai moteris moterų atlyginimas yra mažesnės nei vyrų ir dėl to ir moterų pensijos taip pat būna maždaug ketvirtadalių mažesnės. Tai yra labai svarbus veiksnys, kuris prisideda prie moterų skurdo, ypač pagyvenusių moterų. Tų moterų, kurios yra vienišos, kurios neturi kitos šeimų, šeimos narių, kitų šeimos narių ir kažką reikia daryti. Juk mes žinome, kad mes turime skurdo mažinimo tikslus, kurie turi būti pasiekti 2020 metais. Ir jeigu mes negalvosime apie skurstančias moteris, tuomet visos mūsų pastangos bus bergžios. Manau, kad jeigu mes mažinsime moterų skurdą, tai, tai padės mums pasiekti bendrą skurdo mažinimo tikslą. Šeštajame punkte aš kalbu apie tai, jog būtina užtikrinti didesnį skaidrumą vadovų įdarbinimo procese. Žinome, kad kai kurios valstybės narės jau ėmėsi tam tikrų priemonių, kad padidintų skaidrumą. Bet aš manau, kad moterio potencialas vis dar ir nėra išnaudotas. Todėl reikėtų stengtis užtikrinti, kad kuo daugiau moterų vadovautų įmonėms. Na ir septintoje pastraipoje aš aptariu labai dažną reiškinį, tai yra nedeklaruojamas darbas, neregistruotas darbas. Manau, kad mums reikėtų skatinti darbdavius numatyti kažkokią skatinamųjų priemonių sistemą, kad darbdaviai būtų suinteresuoti, kad moteris dirbtų legaliai, kad jų darbas būtų deklaruojamas. Štai toks yra mano dokumentas. Aš beje kalbu ir apie uh, e, uh, e, moter, uh, lyčių lygybę ir bendrą vidaus produktą, apie e, atlyginimų skirtumus, apie pensijų skirtumus ir apie tai, kad uh, kovodami su moterų nedarbu mes galėsime geriau įveikti bendrą nedarbą. Ir taip pat yra trumpai paminėtos kvotos įmonių valdybose. Ir taip pat, kaip minėjau, vienas punktas yra skirtas nedeklaruojamam darbui ir dar yra paminėti ir viešieji pirkimai. Mes žinome, kad viešieji pirkimai potencialiai gali būti labai veiksminga priemonė įgyvendinant įvairias socialinės ir integracinės priemonės, nes e, vykdant viešuosius pirkimus galima taikyti socialinius e, e, kriterijus. Socialinius kriterijus, kuriuos turėtų atitikti ta bendrovė, kuri teiks paslaugas viešasias paslaugas. Pavyzdžiui, galima būtų pirminybė teikti tiem vadinamiems socialiniams kooperatyvams. Tai yra tos įmonės, kurios samdo neįgaliuosius asmenys. Arba galima būtų uh, numatyti, kad, kad bendrovėje turėtų dirbti bent jau vienas neįgalus žmogus. Tik kai kuriuose valstybėse narėse galioja moteriams taikomos kvotos. Viešieji pirkimai yra susijęs su viešais pinigais. Ir todėl aš manau, kad mes galime teikti pirmenybę toms įmonėms, kurios paiso lyčių lygybės. Ir atvirkščiai mes galime neleisti toms įmonėms, kurios e, nesirūpina lyčių lygybę, gali e, būti išstumtos iš viešųjų pirkimų. Bet čia be abejo viskas priklauso nuo valstybių narių. Bet vienaip ir kitaip turime suprasti, kad viešieji pirkimai yra nepaprastai galinga priemonė skatinant e, e, lab, integracinių pobūdžio politiką. Tai tiek ir su manumu sakysiu visus jūsų klausimus ir sureaguosiu jūsų pastabas. Labai ačiū už šią prezentaciją. Dabar norėčiau steikti žodį Marija Arena. Dėkoju, dėkoju už atliktą darbą. Ir aš manau, kad tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui, rengiančią nuomonę, kurią pateiks mūsų komitetas. Taip pat labai svarbu, kad mūsų komitetas spręstų šį klausimą, nes didžiausia diskriminacija, kurią matome Europoje moterų atžvilgių, yra diskriminacija darbo vietoje. Aišku, yra ir kitokių diskriminacijos formų, kurio, apie kurias kalbama noiš pranešime, pažiūrėjus, smurtas ir panašiai, tačiau diskriminacija darbo vietoje yra tikrai labai aktuali problema Europoje. Ir aš norėčiau išsakyti keletą minčių, pateikti patikslinimų, pakeitimų atliktam darbui. Pirmoji pastaba yra štai kokia. Aišku, reikia pripažinti tai, kad darbo rinkoje E, diskriminacija moterų atžvilgių, taip pat siekiant Europą 2020 tikslų, kovojant su krize, labai svarbu siekti socialinio teisingumo tikslo pirmiausia. Netgi jeigu krizės ir nebūtų, jeigu viskas klostysi sėkmingai, jeigu moterys nebūtų tinkamai atstovaujamos darbo vietoje, tai vis tiek trūktų socialinio teisingumo. Taigi mes absoliučiai privalome tai pabrėžti. Antras dalykas, čia kalba eina apie moterų atstovavimo tikslą, tik, e, tikslą pagal Horizontas 2020 programą. Kalbant e, apie kokybiškas darbo vietas, būtent čia moterys e, turėtų suvaidinti kur kas svarbesnį vaidmenį. Dabar 20 milijonų skurdą išgyvenančių žmonių ir turime daryti viską, kad jų sumažėtų. Taip pat, žvelgiant į statistiką, matome, kad moterys labiau nukenčia dėl neužtikrintos darbo vietos, nedeklaruojamo darbo, netinkamo darbo, taigi mes irgi turime čia siekti aukštesnės kokybės darbo vietų. Na ir dar vienas dalykas, kokybiškas darbas moterims turi būti užtikrinamas per visą jų, jų karjerą, įskaitant ir motinystės atostogas. Uh, reikalingi modernus teisės aktai Europoje dėl motinystės atostogų. Tos moterys turi būti apsaugotos tuo momentu, kai tampa nešiomis, tuo momentu, kai pagimdo, jos turi gauti galimybę lengvai sugrįžti į darbo rinką. Kalbant apie demografiją ir motinystės atostogas, mes matome, kad dažnai moterys nusprendžia tų, daug, neturėti daugiau vaikų, ir dėl to ir gimstamumo lygis yra sumažėjęs, nes moterys tiesiog mato, kad joms sudėtinga grįžti į darbo rinką. Taip pat reikalingi tokie teisės aktai, kurie leistų geriau užtikrinti pusiausvyrą tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo moteriams ir vyrams. Tai yra labai svarbus dalykas irgi užimtumo prasme. Ir dar viena mintis. Būtent moterų dalyvavimas įmonių valdybose. Dabar vyksta diskusijos apie tai ir kaip ir gero noro yra labai daug, kad moteris būtų įtraukiamos įmonių valdybą. Tačiau yra tam tikrų ribojančių įstatymų ir yra nenoro įmonių tarpe įtraukti moteris aktyviau į valdybų darbą. Dabar nėra jokių argumentų, kurie įrodytų, kad e, nereikia moterų įtraukti į valdybas. Jos e, puikiai gali atstovauti e, darbuotojams ir taip pat tikrai nėra brangiau laikyti moterį valdyboje nei vyrą. Tai nėra nei kompetencijos, nei kaštų, nei jokių kitų problemų, kurie, kurios neleistų moterų įtraukti į įmonių valdybas. Taigi mes privalome visomis įmanomomis priemonėmis siekti, kad moterys būtų tinkamai atstovaujamos valdybose, kad būtų numatyta kvota ir kad būtų pakeista netinkama praktika. Dėkoju. Labai ačiū. Ar pane Gonsalės Penijas yra salė, jeigu taip žodis jai prašom? Ačiū, pirmininkė. Aš perskaičiau tuos pasiūlymus e, ir tikrai pritariu tam, kad būtina siekti didesnės lygybės. Taip pat manau, kad vyrai ir moteris turėtų sažininkiau dalintis atsakomybę bei užduotimis. Tai turi tiesioginį poveikį e, darbo rinkai, taip pat ir e, tam darbo laikui, kurį moteris gali dalyvauti skirti dalyvavimui darbo rinkoje. E, tenka pastebėti, kad moteris dažniau e, rūpinasi namais ir šeima, dirbant daugiau namuose, nors joms už tai niekas nemoka. Svarbu moterims padėti. Taip pat Svarbu, kad būtų sukurtas vaikų priežiūros tinklas, kad būtų kuriami nauji darželiai, lopšeliai, mokyklos. E, moteris dažnai e, e, prižiūri vaikus, pagyvenusius asmenis, Jos taip pat dažnai ir dirba šioje srityje ir jų darbas yra prastai apmokamas. Taigi moteris dažniau dirba prastai apmokamus darbus. Mes turėtumėm peržiūrėti, e, kaip yra apmokami asmenys, kurie dirba socialinės priežiūros srityje. Aš manau, kad reikėtų skatinti e, ir vyrus eiti tėvystės atostogas, ne vien tik tais, kad e, moteris eitų motinystės atostogų. Reikėtų imtis konkrečių priemonių. Ir man atrodo, kad dokumente e, išdėstų tos teisingos mintis. Dabar dėl skurdo. Na, akivaizdu, kad moteris dažniau patiria skurdą. Mes tai visi ir taip žinome. Uh, Tačiau dokumente nepaminėtas vienas labai svarbus dalykas. Moteris e, prašiau dalyvauja darbo e, rinkoje, jos dažniau dirba prašiau apmokamus darbus ir sulaukusios senatvės jos gauna žemesnę pensiją. Tai manau, kad reikėtų ir šią problemą spręsti. Toliau. E, Šeštas punktas - didesnė lygybė tarp vyrų ir moterų. Aš manau, kad čia reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie pramonės sektorių, bet nepamirškime ir politikos sektoriaus ir visų kitų e, profesinių sričių. Moteris turėtų dalyvauti ir sprendimų prieimime. Čia turiuomenį ir politinius sprendimus. sprendimai socialinėje e, srityje e, turi tiesioginį poveikį moterims, nes būtent moteris e, dažniau prižiūri tuos asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir priežiūra. Dėl to moterims sunkiau dalyvauti ir darbo rinkose. Ir jeigu yra netik, ne, valstybė neužtikrina geros uh, E, socialiai, socialinės priežiūros tiems asmenims, e, kuriems tos priežiūros reikia, tai dažnai tokį darbą atlieka moteris. Taigi aš manau, reikia kalbėti apie daug įvairių socialinių aspektų ir juos reikėtų visus paminėti pranešime. Ačiū toliau, tarė Renke. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai už dokumento parengimą. Kaip žinia, e, iš didesnės vyrų ir moterų lygybės turi naudos ne vien tik tais moteris, bet ir viso, visa visuomenė. Uh, dar prieš 50 metų, kuriant Europos bendrijas, buvo siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygybę. ES veikimo sutartise taip pat yra įtvirtinta nuostata, kad vyrų ir moterų atlyginimai neturėtų skirtis. Bet dėja, dėja, dar ir šiandien socialinė prasme vyrai ir moteris neturi vienodų sąlygų rinkoje. Mes moterų ir vyrų lygybės strategijoje E, kalbame apie vairius dalykus, e, atlyginimų skirtumą, e, moterų nepriklausomybę, karjeros darimą, dalyvavimą sprendimų prieimimo procese. Man atrodo, kad visi šie aspektai yra tikrai be galo svarbus paminėsiu porą dalykų, kurie yra atspindėti ir mūsų pateiktose pakeitimuose. Visų pirma, tas faktas, kad moteris dažniau patiria skurdą, apie tai jau buvo kalbėta anksčiau. Tokia padėtis susidarė dėl keletos veiksnių. Visų pirma, dėl skirtumo tarp vyrų ir moterų atlyginimų, dėl to e, moteris gauna ir žem, žemesnę pensiją, dažniau prižiūri vaikus. Taip pat, kyla, e, taip pat reikia paminėti ir socialinės apsaugos sistemą, mokesčių sistemą. Štai pavyzdžiui, Vokietijoje mokesčių sistema yra tokia, kad e, e, e, vis didėja neligybė tarp vyrų ir moterų. Jeigu mes norime pasie, pasiekti šios strategijos tikslus, tai turime kovoti su skurdu, ypač moterų skurdu. Nes jeigu mes moteris paliksime vienas kovoti su skurdu, mes savo tikslų nepasieksime. Dabar e, e, pietų e, Europoje įgyvendinant taupimo politikos priemonės, pastebėjome, kad labiausiai moteris nukentėjo nuo tokių taupimo priemonių. Kalbėdami apie realią moterų padėtį, turime suprasti, kad taupimo griežtos taupimo politikos priemonės paveikė pirmiausia būtent moteris. Ir mes turime ateityje pasirūpinti, kad moterų padėtis dar labiau nepablogėtų. Aš taip pat pateikiau pakeitimą dėl seksualinio priekabiavimo darbo vietoje, o taip pat ir e, homofobija, transfobija e, darbo vietoje. Tai yra absoliučiai neprimtina. Ir Pranešime mes turime kalbėti ir apie lyties tapatybę, diskriminaciją, lyties pagrindų. Tai tikrai rimti dalykai ir jie turėtų būti trūkti į šį pranešimą. Ačiū. Ticiana Bekin, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą, tikrai pritariu tam, ką jį pasakė. Man patinka jos mintis, Dar norėčiau pažymėti, kad moterų dalyvavimas darbo rinkoje yra rimta problema. Norėdami šią problemą išspręsti, turėtume visų pirma išsiaiškinti problemos priežastis. Daugelį ES valstybių narių e, moteris tiesiog yra priversta pasirinkti tarp darbo ir šeimos. E, moterims sunkiau įsilieti darbo rinką, Ir moteriams niekas nepalengvina įsileidimo į darbo rinką. Ir aš turiu pasakyti, kad ir dar Italijoje moteris labai dažnai diskriminuojamos darbo rinkoje. Kai e, ieškomas naujas darbuotojas, tai dažnai darbdaviai e, yra linkę pasirinkti vyrą, o moterį kandidatį darbo vietą e, klausinėja E, e, įvairių klausimų susijusios jos e, vaikais, kaip įketina pamatinystės atostogų grįžti darbo rinką, nors pagal įstatymą tokius klausimus draudžiama užtavinėti. Beje, dažnai moteris patiria priekabiavimą darbo vietoje. Taip pat be abejo noriu paminėti skirtumą ir tarp vyrų ir moterų atlyginimų bei pensijų. Deja, bet mano šalis yra paskutinė pagal tas paslaugas, kurios ES yra teikiamos šeimai. Ir dažnai e, Italijoje netgi užmerkiama akis e, į šią problemą, manome, kad ji ne, neegzistuoja. Ne vyrauja tam tikra į vyrus orientuota kultūra. Ir dažnai moteris tiesiog atsisako savo profesinio gyvenimo. Moterims taip pat e, labai sunku grįžti atgal į darbo rinką po neštumo, nes joms tenka e, rūpinti savo vaikais. Ir pavyzdžiui, jeigu moteris turi tris vaikus, tai uh, akivaizdu, kad ji nebus pasiruošusi verstis per galvą tam, kad tik tais įsitvirtintų darbo rinkoje. Taigi, ir institucijos e, e, šios problemos nesprendžia. E, taip pat ir dėl išteklių e, trūkumo. Aš manau, kad ir ES ir valstybės narės turėtų galų gale imtis veiksmų tam, kad padarytų galą šiai gėdingai praktikai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame tą temą, kuri man yra labai artima. Kalbame apie dabartinės aplinkybės ir e, pirmiausia, aš norėčiau uh, pateikti tris duomenis, kurie mums yra labai svarbus. Pirmiausia, kokį poveikį krizė padarė moterų darbui. Jeigu pažvelgtumėme į tai, kas yra Europoje ir kokį poveikį krizė padarė dar, moterų darbui ir kiek moterų neteko darbo dėl to, kad atlyginimas nebuvo pakankamas, kad nebuvo tinkamos darbo sąlygos, kad darbas buvo nepilno etatu ir dar blogiau. Matome, kad krizė ne tik išmetė moteris iš darbo rinkos, bet moteris susiduria su kitais sunkumais, profesinio, asmeninio gyvenimo pusiausvyra, taip pat dažnai netinkamai, netinkamas atlyginimas už darbą ir dažnai moterys atlieka darbą, už, kuriai, už kurį iš vis negauna atlyginimo. Ir visus tuos dalykus dar labiau užaštrino krizė ir mes turime uh, kalbėti būtent apie tai, kad neligybę tarp vyrų ir moterų darbo rinkoje būtent išryškino krizė. Dar vienas dalykas - tai yra mentaliteto problema ir reikia su ją išspręsti. Mano šalyje mes atlikome apklausą. Iškelime štai kokį klausimą. Ar jūs manote, kad krizės metu uh, vyrams turėtų būti teikiamas prioritetas darbo rinkoje. Tikiuosi, kad ir socialistai manęs klausosi. Ar jūs manote, kad vyrams turėtų būti suteikiamas prioritetas? 63 respondentai atsakė taip. Taigi čia yra reali mentaliteto problema ir mes turime ją spręsti. Ir iš tų 63 procentų buvo ir moterų. Taigi, kai kalbame apie tai, kad e, reikia kovoti su stereotipais, mes turime ir moteris paskatinti tą daryti. Dar viena problema - mokymai. Mokymai tai yra svarbios investicijos, viešos, privačios investicijos, tai yra valstybės investicijos, šeimos investicijos ir dažnai tos investicijos neduoda gražos darbo rinkoje. Ir aš pateiksiu pakeitimų šiuo klausimu. Tai būt, taip pat reikalingas visiškas mobilizavimas. Aš su, su daug ko sutinku, kas yra parašyta pra, pranešime, tačiau mes turime kalbėti apie neligybę karjeros prasme. Taip yra neligybė dėl atlyginimų, tačiau mes turime kalbėti ne tik apie nevienodą atlyginimą, atlygį, mes turime uh, kalbėti apie plačiau neligybę darbo rinkoje. Tai yra neligybę, kalbant apie karjerą ir dėl tos, dėl tų neligių galimybių karjeros prasme, moterys dėl to ir už, uždirba 37 procentais mažiau nei vyrai. Ir dar vienas dalykas samdymo kriterijų neligybė. Būtent konkrečiai kalbant apie tai, kokį poveikį krizė padarė moterų padėčiai darbo rinkoje. Turime pasakyti, kad e, pirmas kriterijus, pagal kurį samdoma moteris, tai yra prieinamumas. Kompetencija yra gal septintas kriterijus. Pirmasis kriterijus, kai yra samdomas vyras, yra irgi konkur... kompetencija. O prieinamumas septintas kriterijus. Tai reiškia, kad absoliučiai yra uh, prieš priešą, kalbant apie kompetenciją kaip e, samdymo kriterijų. Kaip... Taigi turime nepamiršti, kad e, neligybė karjeros prasme ir visi kiti e, neligybė, visos tos neligybės apraiškos. E, ir sukuria tokią situaciją. Ir kolegė kalbėjo apie motinystės atostogas, kokį poveikį tai turi moterų karjerai. Aš apgailestauju, kad Juta mums nepavyko suderinti motinystės atostogų reikalavimų ir nuostatų 28 valstybėse narėse. Mes turime reikalauti, kad būtų suderintos motinystės atostogos visoje Europoje ir manau, kad jeigu mums pavyktų susitarti, ir praktiškai mums jau buvo beveik pavykę susitarti dėl 16-18 motinystės apmokamų atostogų, savaičių apmokamų. Kai kuriuose, pavyzdžiui, 56 savaitės, bet jos nėra apmokamos. Taigi mums labai svarbu čia pasiekti harmonizavimo ir mes e, turime dėl to kovoti, nes jeigu to nepadarysime čia, tuomet visa ta kova bus veltui. O kalbant apie kvotas, aš kovoju prieš kvotas ir pasisakiau prieš kvotas prieš, pavyzdžiui, dešimt metų, 2000 metais, nes aš galvojau, kad nes turėdamos pakankamai kompetencijos moterys e, galiausiai įveiks tą neligybę, bet aš matau, kad ne, kad dėje nepakanka kompetencijos kaip kriterijus. Ir jeigu mes nenustatysime kvotų, tai niekuomet nepasieksime lygybės. Ir aš manau, kad tai yra privalomas dalykas. Aš norėčiau, kad mes taip tinkamai atliktumėme savo darbą, kad tų kvotų gal ateityje nereikėtų, bet kol kas dėja be jų neišsiversime. Ačiū, pirmininkė. Soidorova. Dėkuoju, panė Soidorova. Slova. Eh, jsem velmi rád. Dėkuoju už tai, kad sutikėte man žodį. Džiaugiuosi, kad aš Galiu pasisakyti po to, kaip kalbėjo kolegė Šarcie. Norėčiau pasidalinti keliomis mintimis, kurios mano galva yra svarbios. Man atrodo, kad moterų statusas turi būti apibrieštas atsižvelgiant į tai, kad moteris yra neatskiriama šeimos dalis, be moterų nebūtų e, šeimos. Ir kolegos apie tai kalbėjo. Ir tai nėra vien tik kažkokie mūsų išvedžiojimai. Tai yra tyrimo atlikto 2011-2012 metais išvados. ASBO atliko tyrimą apie darbo e, rinką ir tas tyrimas parodė, kad moteris sugrįžusios po motinystės atostogų sugrįžta su naujais įgūdžiais. Bet a, tie įgūdžiai gal yra kiek kitokie ir nebūtinai moteris praranda ankstesnius savo įgūdžius. Taigi moteris paprastai sugrįžta į darbo rinką, kai joms yra maždaug apie 30 metų. Kolegė minėjo, ir tai buvo akivaizdu iš tyrimo išvadų, kad darbdaviai vis dėlto pirmenybę teikia vyrams. Todėl, kad jiems atrodo, kad vyrai galės daugiau laiko skirti darbui, bet to vyrai manoma, kad e, dirbs ilgiau. Ir todėl aš manau, kad mes turėtume ypatingą dėmesį skirti būtent tam laikui, kai moteris sugrįžta į darbo rinką po motinystės atostogų. Būtent tuomet moteriams reikia mūsų paramos. Nesvarbu, ar jos norėtų įsidarbinti, ar jos norėtų kurti savo verslą. Nes negalima leisti, kad moteris būtų diskriminuojamos. Bet aš manau, kad reikia taip pat skatinti įvairias darbo formas. Tai galėtų būti ir darbas nepilnu etatu arba dar, nutolinis darbas nes e, tokios darbo formos taip pat gali būti įdomios moteriams po to, kai jos pasigimdo e, vaikus. Motinystės atostogos nėra šiaip savo kažkokios atostogos, ne, tai moteris tuo metu atlieka labai svarbią pareigą mūsų visuomeniai ir mes turėtume tai vertinti. Dėkoju. Ar komisijos atstovas dar yra salėje? Ar norėtumėt kažką pasakyti? Prašau. Um, tai Pone Betak. Hello, everybody. Uh, what I would like, to, would like... Labadiena visiems. Aš pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad uh, dauguma jūsų paminėtų klausimų jau yra išdėstyti dabartiniai lyčių uh, lygybės strategijoje. Gal apie kai kurios klausimus kalbama mažiau, pavyzdžiui, skurda, apie skurdą kalbama nedaug, bet mes e, ketiname tai pakeisti, rengdami naują strategiją. Ir šiuo metu mes laukime tol, kol baigsis atviros viešos konsultacijos, jos turėtų pasibaigti balandžio mėnesį. Ir mes šiuo metu renkame įvairias mintis, įvairius pasiūlymus ir be abejo viską, ką aš išgirdau šiandien čia, aš perdusiu savo kolegoms. Bet iš, iš karto galiu pasakyti, kad mes visiškai pritarėme jūsų pastaboms. Moterio ekonominis savarankiškumas tai yra pati svarbiausia prioritetinė sritis dabartinėje strategijoje. Ir naujoje strategijoje mes neketiname šio prioriteto keisti. Taigi aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pastabas, kurioms mes pritarėme, kaip aš minėjau. Ir mes pasistengsime naujoje strategijoje daugiau dėmesio skirti aktualiausiams klausimams, pavyzdžiui, tokiems kaip skurdui. Dėkoju, pane Kozlovska. Gal jūs norėtumėte apibendrinti vykusią diskusiją? Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmėjai komiteto nariai. gerbiamosios ponios, reikėtų sakyti, ko gero. Akivaizdu iš įvykusios diskusijos, kad stereotipai ir nevienodas moterų ir vyrų traktavimas e, ne tik trukdo mūsų visuomenį, bet ir e, lėtina mūsų ekonominį augimą. daug apie ką kalbėjo kolegės ir iš esmės visi tie dalykai jau yra paminėti dokumente. Gal juos galima būtų šiek tiek praplėsti. Gal galima būtų papildyti šią nuomonę. Pavyzdžiui, gal reikėtų daugiau dėmesio skirti nedeklaruojamo darbo problemai. Priekabiavimas darbe, tai būtų dar viena aktuali tema. kaip ir reikalavimas e, derinti nuostatas dėl motinystės ir tėvystės atostogų. Mes turėtume beje nepamiršti, kad čia reikėtų taip pat sustiprinti ir tėvų teisės. Ne tik motinų, bet ir tėvų teisės reikėtų plėsti šioje srityje. Todėl aš kai ką pridursiu apie tėvystės atostogas. Kai kalbame apie tai, kad darbo rinkoje skirtingai suvokiamas yra moterų ir vyrų įnašas. Aš galiu pasakyti, kad aš paprašiau, kad pasaulio bankas pateiktų man informacijos apie tai, kiek moterų dirba aukščiausiose pareigose. Ir, ir taip pat informacija apie jų šeimininę padėtį. Patikimiausi darbuotojai, anot pasaulio banko, buvo moteris su vaikais, po to, buvo, po to antroje vietoje buvo vieniši vyrai, Bet kai mes pažvelgė, jeigu pažvelgsime į tai, kiek moterų eina aukščiausias pasta, e, pas, e, pareigas, pamatysime, kad situacija yra atvirkštinė. Moteris atsiduria tuomet sąrašo, e, ypač su vaikais, atsiduria sąrašo pabaigoje. Kodėlgi taip yra, jeigu moteris yra patikimiausios darbuotojos? Ogi todėl, kad moteris yra priverstos rūpintis vaikais, o tai reiškia, kad e, jos dažnai negali dirbti visą dieną. Ir todėl darbdaviai į tai reaguoja, neskirdami jų į aukštas pareigas. Aš manau, kad e, čia dar daug ką galima būtų padaryti tam, kad leistume moteriams geriau suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Tai yra tema, E, kuria kuri dažnai ir diskutuojama moterio teisų komitete. tiems žmonėms, kurie nori turėti vaikų, dirbti ne visuomet yra lengva, o norinčių susakyti vaikų irgi, e, ačiū Dievui, nėra labai daug. E, labai ačiū. Dabar Paaiškinsiu, kokie yra pakeitimų pateikimo terminai. E, pakeitimus galite e, teikti vasario 5 dieną, balsavimas e, komitete vyks kovo 23, o balsavimas plenarinėje balandžio mėnesį. Labai ačiū už dalyvavimą diskusiją, sustiksime po pietų tuomet apsvarsysime tuos klausimus, kurie šiandienai mums dar yra likę.